So, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dann möchte ich heute die Sitzung des Ausschusses wieder öffnen am Weltwassertag, den wir heute haben. Und Sveiki, pradėkime posėdį iš karto. Mm, svarstykime darbo tvarkės punktą artimiausią, tačiau norėčiau pranešti kolegoms iš Danijos, kad šiandieną jie gali klausytis vertimo iš danų kalbos. Atsiprašau, gali tik tai kalbėti daniškai, jie bus verč, jie, jiems nebus verčiama, jie, į danų kalbą jie negalės kalbė, klausytis daniškai. Bet manau, kad jūs susitvarkysite. Taigi, 18 darbo atvarkės punktas ir 19. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Lindai McEwen pranešėjai žodį. Prašau, Linda. Thank you, thank you, Chair. Well, we haven't got a very full committee. Dėkoju, pirmininkė. Na, nedaug mūsų čia komiteto narių išėrėti, tačiau klausimas, kurį aptarsim šiandien, yra labai svarbus. Kolegoms gali kilti klausimas, kodėl mes vėl grįžtame prie farmakologinio budrumo diskusijos. Mes juk su taryba sutarėme, kad bus priimtas naujas teisės aktas ir tą sutarimą pasiekėme prieš pusantrų metų. Girdžiu, kad daug kolegų tiesiog šnekas tarpusavė. Na, tęsiu toliau. Mes susitarim dėl naujo teisės akto ir ten yra keliamas tikslas pagerinti vaisų saugumą lyginant su praeitim. Kadangi mes, tas teisės aktas buvo paskelbtas, tai tuomet kolegos ko gero prisimins, kad tuomet kilo Prancūzijoje didelis skandalas dėl vaisto, kurio pavadinimas yra mediator. Ir apie Mediator atvejį, ko gero, dar galėsime aptarti vėliau, tačiau po to skandalo <clears throat> atliko atsparumo testą Europos komisija, žiūrėdama, kiek veiksmingi yra turimi teisės aktai, siekiant užtikrinti farmakologinį budrumą. Prieš keletą e, mėnesių komisija pateikė mums savo ataskaitą ir komisija sako, kad nors pagerėjimo yra daug farmakologinio budrumo srityje, e, to gerdimo galima siekti dar didesnio. Na, aš pritariu komisijai šiuo klausimu ir manau, kad daug uh, buvo spragų, kurios dabar yra užpildytos. Mediatoriaus atvejis parodė, kad kompanija naudojasi įstatymus visokiomis paliktomis spragomis ir spragelėmis, kad tik būtų išvengta tyrimo. Jeigu grįžtume prie diskusijos su šešėliniais pranešėjais, tai galėčiau pasakyti štai ką. Mūsų mintis būtų tokia. Galėtume greitai pasiekti sutarimo pirmojo svarstymo metu ir jei įmanoma. Ir tai dar kartą pabrėžiu, jeigu įmanoma, mes galėtume susitarti dėl pasikeitimų dar prieš įsigaliojant farmakologinio budrumo teisės aktui. Kitaip tariant, visi pradėtų taikyti tą naują teisės aktą, kuriame jau būtų įtraukti ir tie papildomi pakeitimai. Aš norėčiau, kad būtų taip, būtent, tačiau norėčiau, kad turėsime tam pakankamai laiko ir kad bus užpildytos visos įstatymos spragos. Kas atsitiko su mediatoriumi? Tai yra vaistas prieš, e, pagamintas prieš kurį laiką Servie kompanijos. E, buvo taikoma decentralizuota procedūra e, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje. Tas vaistas buvo naudojamas, tas vaistas buvo rinkoje ilgą laiką skirtas diabetui gydyti. 98 metais prasidėjo pirmos problemos ir buvo pastebėta, kad mediatorius sukelia širdies sveikatos sutrikimų. E, daugiausiai pasitaikė Prancūzijoje. Tas vaistas buvo prirašomas gydyti diabetui, tačiau taip pat prirašomas ir žmonėms, kurie norėjo numesti svorio. E, mes 2009 metais, kai buvo iškilęs šis vaisto saugumo klausimas, buvo atliekamas tyrimas, buvo bandoma suskaičiuoti E, kiek vaistų buvo parduota, paaiškėjo, kad tai buvo vienas iš labiausiai prirašomų vaistų apskritai. Tačiau, kaip jau sakiau, e, paaiškėjo, kad, e, kad bent, regis, 5200 žmonių mirė pavartoja šio vaisto. Kaip visą tai paaiškėjo Europos Sąjunga? Man reikės, kad daugelis žmonių renkasi, rengdamėsi vaistus pastebė, kokios problemos kyla. Ir su šito produktu buvo problemos iškinančios pastebėtos prieš kurį laiką. Tačiau Europoje ne viskas vyksta labai greitai. Nuo 2000 metų prabėgo dešimtmetis. Turime farmakologinio budrumo sistemą, kurią dar reikia tobulinti. Trūksta priemonių tai sistemai, kad būtų galima imtis konkrečių veiksmų, kai vaistai pasirodo sakenksmingi. Kasgi atsitiko mediator atveju? Vyko diskusijos, jos vyko Italijoje ir Ispanijoje ypatingai aktyviai dėl būtent šito vaisto. Servier E, kompanija, kuri pagamino šią, šį vaistą, vienašališkai išėmė šį vaistą iš rinkos ir nusprendė Italijoje ir Ispanijoje 2003 nu, to vaisto nebeparduoti. Taigi 2003-aisiais jo rinkoje neliko. Kitos valstybės narės buvo informuotos apie tai, kad Italijoje ir Ispanijoje šis vaistas iš apyvartos yra išimtas, tačiau nebuvo atlikta tyrimo dėl šio vaisto saugumo nes tuo met, kai buvo parengtas teisės akto projektas, kompanijos mane, kad nieko ypatingo neatsitiks. Buvo manoma, kad tai dėl grinai komercinių priežasčių buvo padaryta ir nebuvo atliekamas joks tyrimas. Vyko neformalios diskusijos dėl šio vaisto saugumo, tačiau tuo ir buvo apsiribota. 2009 lapkritį, kai Prancūzijoje budrus pareigūnai e, peržvelgė šį klausimą pakartotinai, klausimą imtasi nagrinėti ir jis išimtas iš rinkos. Dabar vyksta tyrimas ir yra sakoma, kad Prancūzijos vaistų tarnybos vadovas turėtų atsistatydinti, regis tai yra padaryta ir yra sakoma, kad veiksmų nebuvo imtasi pakankamai greitai. kadangi kilo įtarimų dėl vaistų saugumo. Pastarąjį, pastarojo dešimtmečio pradžioje ir kilo minčių apie tai, kad reikia numatyti papildomų priemonių jų saugumui užtikrinti. 2001-aisiais jau pasigirdo pirmieji signalai, tikrinų savo duomenį, sako kalbėtoja, dėl mediator galimų problemų. E, metus užėmė atliekama studija. 2001-aisiais Prancūzijos farmakologinio budrumo agentūra paprašė, kad būtų atlikta studija dėl mediator. Tačiau šitas tyrimas prasidėjo 2006-aisiais viso labo. O atliktai buvo iki 2009 metų. Baig, tiksliau, 2009-aisiais ji buvo baigta. Ir tada galiausiai vaistas buvo išimtas iš apyvartos. Kai komisija pateikė siūlymą dėl farmakologinio budrumo, buvo siūloma, kad jeigu vaistas atitinka sąlygas, kuriuoms yra pritariama, jeigu studija yra atliekta, tai tuomet jį reikia įrašyti atitinkamą sąrašą. Ir jeigu tas tyrimas nėra galutinai baigtas ir sąlygos negalutinai patvirtintos, tas, tas vaistas būtų specialiai žymam, žymimas, pavyzdžiui, juodų trikampių ant pakuotės. Parlamentas tuomet parėmė komisijos siūlymą pirmojo svarstymo metu, tačiau vykstant taryboms su taryba E, šis siūlymas buvo žymiai susilpnintas. Europos komisija teikė siūlymą tarp sąraše esančių intensyviai stebimų vaistų sąrašo ir autorizuotų visų sąrašų būtų daromas, daroma tam tikras tasai ir tai yra tikrai svarbu, nes jeigu vaistas žymimas juodų trikampių, nes mes šito būdu mes žinome, kad tai yra naujas produktas, stebimas produktas. Tai tuomet profesionalai atidžiau stebi šį vaistą, e, stebi aktyviau pacientų reakcijas ir galima šalutinį poveikį. Jeigu žymimų vaistai tuo trikampiu, tai tuomet įmonė turi E, turi atlikti reikiamus tyrimus kuo greičiau, nes nepriimtina, kad e, šešis metus truktų studija, buvo, kurią buvo paprašyta atlikti per vienerius metus. Tai yra vienas iš tų klausimų, kuriuos norėtų spręsti nuojame teisės sekte Europos komisija. Turime grįžti prie pradinio siūlymo ir numatyti tą ryšį tarp vaistų, kurie intensyviai stebimi ir vaistų, dėl kurių atliekamos studijos. Kasgi atsitiko su Servier kompanija? Kompanija neprilai, nepritaikė licenzijos sistemos Italijoje ir Ispanijoje. Nieko ypatingo nenutiko, nėra jokios procedūros, kuri reikalauja e, šalių kažkaip atsiskaityti tokiais atvejais. Tiesiog komisija turėtų pradėti automatiškai skubos procedūrą. Tuo atveju, jeigu dėl skubos, at... jeigu kyla e, problemų dėl kokių nors vaistų, Europos vaistų saugumo agentūra turėtų pradėti skubę procedūrą. Aš suprantu, kad bent ankstesnės kadencijos metu e, vaistų saugos agentūra pasirodė esanti silpna ir uh, farmakologinių budrumų ir tie buvo kilę problemų. Komisija siūlo situaciją keisti. Mes turime dėl to diskutuoti, tarti su ekspertais. Turime užtikrinti, kad reguliuotoriai diskutuoja, siūlo idėjas, bet reikia, kad e, būtų pasiekta šiek tiek daugiau, kad tos diskusijos neliktų tik neformaliais pašnekesiais. Komisijos norėčiau paklausti štai, ko mes turime problemą. Mes norime žinoti, kas atsitiko Servija kompanijai. Nes kompanija prisipažino, kad Italijoje ir Ispanijoje vaistas buvo išimtas, tačiau specialiaus autorizavimo, specialiaus autorizavimo procedūros nebuvo atlikta. Atvejs buvo plačiai diskutuojamas Prancūzijoje. Italijoje ir Prancūzijoje vaisto nebėra Tačiau, kad ir ką mes sutartume dėl naujo teisės akto, mes turime aiškiai pasakyti, kad reguliavimo agentūra turi reaguoti labai aiškiai. Ir šiuo atveju reikia aiškiai pasakyti, ar vaistas buvo išimtas dėl saugumo iš rinkos ar dėl kokių nors kitų priežasčių. Taigi komisija teikia savo siūlymus ir aš manau, kad komisija pateikė visai prasmingus siūlymus. Yra dar spragų tame teisės akte, reikėtų jas užpildyti. Prasidėjo diskusijos taryboje šiuo klausimu. Taryba, kaip aš suprantu, iki šiol vengia kelti klausimą dėl specialaus vaisto žymėjimo juodų trikampių. Ar yra diskusijų su taryba šio klausimu? Reikėtų mums tai žinoti, nes klausimas yra tikrai labai rimtas, jeigu taryba kai, ką taryba ketina daryti, kad bus, kaip taryba ketinasi, ketina elgtis, jeigu nebus apsispręsta dėl specialaus laisto žymėjimo. Ką dar taryba gali pasiūlyti, ką komisija gali pasiūlyti, jeigu nebus tinkamai apsispręsta. Pirmiausia, šiame komitete mes turime priimti sprendimą dėl to, ko mes norime. Tikiuosi, kad dirbsim visi kartu. Būtų puiku, jeigu kolegos parlamente E, padėtų spręsti šią svarbę vaistų saugumo temą. Turime sutvarkyti šį teisės aktą, padaryti tai kuo greičiau, kad galėtų prasidėti kuo greičiau darybos su taryba, kad iki Liepos, kol įsigalios šis teisės aktas, būtų padaryti reikiami pakeitimai. Aš nemažai pasimokiau šios patirties. Ir manau, kad farmakologinį budrumą reikia užtikrinti ES lygių. Negalime palikti galimybės kuriai nors šaliai ar kompanijai e, primesti savo vaistus kitiems, neužtikrinant jų saugumą. Mums reikia iš tikrųjų, kad Europos vaistų agentūra turėtų platesnius ir stipresnius įgaliojimus. Dėkui. McEvan. Ačiū Lindai McEvan. Norėčiau pasveikinti e, pas mus atvykusius svečius, kurie sėdi gale, salės gale prie lango. Tai 37 e, vienos Vokietijos gimnazija, e, atsiprašau, Italijos gimnazijos e, gimnazistai, nuoširdžiai sveikiname jūs čia susirinkus. Ir dabar periname prie šešėlinių pranešėjų pasisakymo. Pirmiausia, suteikiu žodį Pila Ajūzo. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, yo. Dėkui expresar mi satisfacción por Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man labai džiugu, kad galiu dar kartą padirbėti su ponia Makaven bei su kitais šešėliniais pranešėjais, nes dėl pirmo reglamento, e, dėl e, farmacinio budrumo mes jau dirbome, tad sveikinu su pranešimu, čia yra viskas pasakyta, e, labai modi, minimaliai keisti teisės aktai, dar neįsigaliojo pakeitimai, greitai turėtų įsigalioti. Dėl to visiškai pritariu poniai Makavin. Reikėtų, kad mes <clears throat> pagreitintume procedūrą, kad kai 2012 birželį įsigalios, e, jau būtų viskas. Liepa, atsiprašau, įsigalios viskas būtų, būtų jau e, gerai sustiguota supratome, kad buvo padarytas spragų ir dabar tas spragas reikia kažkaip užpildyti. Visiškai pritariu tam, ką pristatė komisija. Tikiuosi, kad greitai galime pasiekti susitarimo. Problemų kilti neturėtų, nes klausimas nėra sudėtingas. E, po e, pakeitimų turi įsigalioti dabar jau tas teisės aktas. Norėčiau komisijos tik paklausti dėl dviejų konkrečių dalykų. Pirmiausia, 123 straipsnis direktyvoje sako, kad e, prekybos leidimo turėtojai turės visoms valstybėms narėms nedelsiant pranešti apie visus pakeitimus, kurie galės, dėl kurių bus e, galima sustabdyti arba atimti leidimą. Aš manau, kad to iš tikrųjų reikia, Nemanau, kad to iš tikrųjų reikia. Galbūt to reikėtų tik tais visoms, e, ne visoms valstybėms narėms, o tik tais ten, kur buvo pakeistas, e, pakeista kažkas tai tame produkte. E, siūlau, kad nebūtų pranešama visiems, visoms valstybėms narėms. Gal kai jau bus įvykęs faktas, tik tada reikėtų visoms valstybėms narėms pranešti, nes antraip tai būtų pernelyg didelė biurokratinė našta, kurią turėtų vilkti e, valstybės narės, to tikrai daryti nebūtina. Nes kai jau vaistas pardav... E, nepardavinėjamas, jeigu vaistas nepardavinėjamas šalyje, tai ir nereikia ir informuoti. Dar viena abejonė. Jeigu iš tiesų kalbama apie skubos procedūrą 107 straipsnėje E dalyje yra pasakyta, kad reikėtų e, spręsti dėl vaisto dozių. Ir jeigu e, kažkas pakeičiama, tai tada skubiai reikia e, informuoti. Aš norėčiau, norėčiau paklausti, kodėl čia yra skubos procedūra, o ne savanoriška procedūra. Nežinau gerai tai ar blogai, tačiau vis tik tais norėčiau išsiaiškinti, kodėl jūs tokį pasiūlymą teikiate, kodėl jūs būtent tokį sprendimą pasirenkate, o šiaip dėl viso kito pritariu pasiūlymui, be viskam, ką sakė ponė Makavin. Lyza. Ačiū, dabar žodį suteikiu Peitė Lyza, po to Sanonį. Ačiū. Norėčiau pritarti viskam, ką pasakė Linda McEvan ir Pila Ajuzo. Ir net nenorėčiau teikti jokių pakeitimų pasiūlymų susijusių su komisijos pateiktų dokumentų, manau, kad reikia dirbti kiek įmanoma sparčiau. Norėčiau tiesiog pateikti porą prašymų pranešėjoms ir komisijai. Farmakologinio budrumo kokybė susijusi ne tik tai su e, teis, siūlomu teisės aktu, bet ir su kai kuriais kitais dalykais. Noriu paminėti porą aspektų, dėl kurių mes diskutuojame priimdami mm, teisės aktus ir kurie galėtų padėti farmakologinį budrumą. Visų pirma, pirminėme komisijos pasiūlyme dėl farmakologinio budrumo buvo numatyta tam, įtra, į, į, sukurti tam tikrą um, faktų rinkinį, faktų apie ar informacijos apie medikamentus rinkinį. Deja, šios uh, Šis pasiūlymas nesusilaukė atgarsio ir kai kurie atsakingi komitetai iš viso nusprendė išbraukti tokį pasiūlymą. Tačiau po intensyvių diskusijų mes palikome komisijos e, e, šį pasiūlymą pirmajame Linda McEvan E, pranešime ir kito kolegos pasiūly, pa, pa, rengiamame pranešime, į kito kolegos rengiamą pranešimą apie pacientų apsaugą įtraukėme šį aspektą. Aš manau, kad tai yra svarbus aspektas, nes pacientai ne visuomet e, skaito visą smulkę informaciją. Ir aš nežinau, galbūt nereikėtų elgtis taip, e, lik parlamentas visuomet būtų prieštaravęs šiai nuostatai, nors galbūt Linda McEwen jos ir atsisako savo antrajame pranešime. Jo labiau, kad pirmajame tas, e, ta, tas aspektas buvo įtrauktas. Mums reikia, jeigu šio aspekto atsisakome, pamastyti, kaipgi e, galėtume užpildyti šią spragą, kad pacientai turėtų kažkokias galimybės orientuotis uh, pagal e, gaunamą informaciją ir nepasimestų tame baisiame informacijos raute. Kitas dalykas, kurį turime apmastyti, tai yra klinikinių mm, tyrimų registravimas. E, man diskusijose e, buvo labai svarbus klausimas susijęs su dioks vaistų, kuris buvo gana greitai išimtas iš rinkos dėl sveikatai keliamų pavojų. Tačiau e, ekspertai man nekartai yra sakę, jog šis medikamentas, jo pavojų, pavojus sveikatai, rizika sveikatai buvo nustatyta dar prieš jį pateikiant į rinką. Taigi būtų gerai, jeigu visi klinikiniai tyrimai būtų registruojami. Nes jeigu susidaro sąlygos neviešinti tam tikrų e, tokių klinikinių tyrimų rezultatų, kurie nėra labai palangus ir labai teigiami, tuomet tai gali, aišku, sudaryti didelių problemų ir gali e, reikšti didelį pavojų mūsų pacientų sveikatai. Tad e, reikėtų apie tai iš, registruoti tokius. E, klinikinius tyrimus, apie juos turėtų žinoti ir trečiosios šalis, kurios susijusios su atitinkamų vaistų mm, pateikimu į rinką. Ir e, norėčiau e, paprašyti, kad komisija pagalvotų apie tai ir tuos aspektus įtrauktų ir kitus teis, jos rengiamus teisės aktus. Dėkoju. Dabar Andrėjas Anoni, po to Fransuas Grostet. Grazie, Presidente. Interverò per il... Ačiū. Pirmininkė, ponė Parvanova nualdė frakcijos dalyvauti negali. E, Aldi, Aldė vertina palankiai šį dokumentą ir mes remiame pranešėjo poziciją, pranešėjos poziciją. Europos komisija 2010 metų e, taisyklėse rado tam tikrų sparagų, kurias reikia užpildyti, e, kad e, farmacinis budrumas būtų aukštesnio lygio, farmakologinis budrumas būtų aukštesnio lygio. Saugumui ir pacientų saugumui reikia, kad šis teisės aktas būtų kaip galima greičiau papildytas ir priimtas, įtraukiant 2010 m. nuostatas, kurie, kurios įsigalios 2012 m. Liepą. Kol kas tebe vyksta procesas, e, teisminis procesas su Servijai laboratorija, mes pasižiūrėsime, ką galėsime padaryti Europinėme lygmenyje ir turime laikytis tų nuostatų, kurias siūlo komisija. Dėl turinio tų pakeitimų, kurias siūlo komisija, mes palankiai juos vertiname, ypatingai 107 direktyvos straipsnį, kuriame minima skubos procedūra. Taip pat yra tam tikrų e, nuostatų 123 e, straipsnėje antroje dalyje numatyti susijusiu su skaidrumu. Kai e, iš rinkos išimamas e, produ, e, vaistas dėl saugumo, reikia iš karto taikyti skubos procedūrą. Ačiū, François Grostet, o po jos Kristel Sardovozė. Ačiū pirmininkė. Mediator e, byla Prancūzijoje tebe vyksta. Kol kas išvadų jokių nebuvo padaryta. Teisminis procesas iš tiesų labai svarbus. Ir po mediator bylos buvo atlikti komis, Europos komisijos stres testai, atsparumo testai. E, Europoje trūksta koordinavimo, jeigu valstybė narė nori išimti iš rinkos e, medikamentą arba nepratesti jam leidimo, e, bet negalvoja, kad reikia skubos procedūros, nėra įvertinamas saugumas Europos mastu. Dėl to atrodo, kad tikrai svarbu, kad Europos mastu būtų skelbiamas alarmas, e, pavojus E, pritariu kolegoms iš APP e ir manau, kad iš tiesų labai svarbu nuosekliai žiūrėti, kas vyksta vienoje valstybėje narėje, kad kitos valstybės narės tiksliai žinotų, jeigu kažkas imasi iniciatyvos, tai ta informacija turi būti perduodama visoje Europos Sąjungoje. Kita spraga. M E, leidimų turėtojai. Čia ponė Makevin kalbėjo apie e, išėmimus iš rinkos, apie reformas, e, apie reglamento pakeitimus. Manau, kad tuos pakeitimus būtina padaryti. Tokiu būdu laimėsime daugiau skaidrumo. Trečia spraga. Post AMM. E, trūkum. E, procedūros po ANM įvertimo trūkumas. Turi būti numatytas e, sustiprintas gebėjimas, labai svarbu, e, kaip sakė pane McAven, kad rastume visi sus, bendrą susitarimą, veikti reikia greitai, laiko turime nedaug, reikia užtikrinti skaidrumą ir taip pat užtikrinti kad jeigu kartais kiltų abejonių e, dėl vaisto saugumo sistema veiktų greitai ir efektyviai. Dėl vaistų sąrašo, kuriuos reikėtų e, stebėti post AMM. E, reikėtų į tą sąrašą įtraukti tokius vaistus, kuriems iš tiesų reikia stebėsenos ir jeigu kažkokiu tai e, įtarimų jie kelia pacientams, tai juos reikia ir įtraukti, nes mes matėme, kad e, po mediatoro bylos žmonės Prancūzijoje pradėjo mažiau pasitikėti vaistais. Tai yra labai negerai, nes sveikata, e, sveikatos e, reikalai e, pagerėja tik tada, kai yra pasitikėjimas šioje srityje. Tad kiekvieną atvejį tą sąrašą sudarinėjant, išplėstinį sąrašą, reikia vertinti atskirai. Šalia tų spragų, kurias nustatė komisijos atlikti atsparumo testai, reikėtų E, pakalbėti ir apie tuos vaistus, kurie yra vartojami ne AMM e, rėmuose e, kitiems terapiniams tikslams. Aišku, kad toks vaistų naudojimas kelia tam tikrų klinikinių tam tikrą klinikinę riziką, tad vaistų agentūrą, Europos vaistų agentūrą reikia įgalioti bendradarbiaujant su kompetentingos uh, mis institucijomis e, sudaryti gairias e, tiems vaistams, kurie yra naudojami ne pagal AMM. E, tas sąrašas padėtų mažiau, padėtų naudoti, nenaudoti vaistų, nepiknaudžiauti vaistais. Na, aš pagalvojau dėl AMM, jeigu jisai, ta agentūra būtų europinio lygio, jeigu būtų ir e, e, valstybėse narėse kažkokie tai filialai, tai, tai tikrai problemų, e, pro, problemų liktų mažiau. Tai štai e, tokių, e, tokias problemas norėjau paminėti, galbūt šiandien jos nelabai aštrios, tačiau po kelių metų tikrai iškils. Dėkui. Dabar ponia Šaldimos, po to ponia Hubner. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo daug dalykų jau išsakyta, tad kalbėsiu trumpai. Norėčiau iš principo pritarti po, ir paremti ponę McEvan. Tačiau ypač norėčiau pritarti faktui, kad mums reikia to juodojo trikampio tam tikrų vaistų atšvilgių, kad tai, e, taip mes galėtume padidinti pacientų samoningumą, geriau informuoti žmonės. Uh, ypač gerai informuojant apie galimą šalutinį poveikį ir taip užtikrindami geresnę e, pacientų sveikatos apsaugą. Tad reikėtų pasirenkti kovoti su taryba. Ir e, tokiu būdu mes pasieksime gero rezultato ir e, išsikovosime tai, ko siekiame. Dėkoju. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas yra ponia Hipner. No, ponieważ dzisiaj poruszamy bardzo ważny temat e, - nadzór nad dopuszczeniem, a właściwie nad... Dėkuoju. Šiandien mes diskutuojame labai svarbę temą. Kalbame apie vaistinių preparatų kokybės priežiūrą. Be abejo, tai yra tie dalykai, kurie turėtų nekenkti sveikatai, nes jie yra skirti gydimui, kaip sako pats pavadinimas. Ir Mm, labai svarbu suprasti, per kiek laiko mes galime pamatyti vieno ar kito preparato poveikį sveikatai. Marketingas kai kuriuose šalyse tiesiog vyksta spėriau, negu spėjama tą poveikį įvertinti. Būtent dėl to šiandien mes diskutuojame šiuo klausimu, nes tai yra labai svarbus dalykas ne tik pacientams, bet ir, sveik, bet ir sveikato specialistams, nes gydytojai prirašo specifinius vaistus vienam ar kitam pacientui, tikėdamasis, kad jis turės teigiamą, o ne neigiamą poveikį paciento sveikatui. Jei tenka ligonį siūsti pas kokį nors specialistą, gydyti lygą, e, kuri kilo dėl pašalinio poveikio, dėl vartoto vaisto, tai tuomet situacija yra liūdna. Tad būtent dėl to reikia labai skubiai numatyti taisyklės susijusią su vaistų patekimu į rinką, nes, kaip kuriuose šalise nėra tos specialaus procedūrų. E, tiesiog paprasčiausiai prireikus vaistą išimam iš rinkos ir tiek. Tai aš manau, kad skubos procedūros taikymas šiais atvejais, kai tenka vaistą išimti iš rinkos, yra būtinas dalykas. E, Gydytojai turi žinoti apie vaistų pašalinį poveikį. Ir svarbu neužmiršti, kad daugelis vaistų E, parodo savo neigiamą poveikį. Ir jeigu tai pasikartojo ne kartą, tai tuomet gydytojai turi būti informuojami, turi būti atliekami tyrimai ir jų rezultatai turi būti pateikiami pacientams ir gydytojams. Kaip sakė kolegė Linda McKevin, mes turime kalbėti apie galimus pavojus, tačiau tarp pacientų panikos kelti nereikėtų. Tiesiog kartais gydytojams tenka rinktis, kai, kai tenka E, gelbėti paciento gyvybę. Jie turi skirti kartais tokius vaistus, kurie galbūt nėra idealūs, kurie gali, pavyzdžiui, gydant vieną lygą pakengti kokiam nors kitam organui. Tai yra pasirinkimo klausimas. Tačiau visa tai turi būti atsargiai įvertinta ir pasirinkta. Būtina turėti reikiamas procedūras, kurios padėtų išvengti pacientams kai kurių galimų problemų. Aš nemanyčiau, kad spręsti čia turėtų pacientai dėl vieno ar kito produkto naudojimo, nes pacientai nėra kompetentingi spręsti. Tiesiog būtina turėti kompetentingas kontrolės institucijas, medicinos ekspertus, kurie pateiks reikiamą informaciją ir apsės bus įmanoma. Ačiū. Das Wort geben Ačiū, dabar žodį suteiksiu Patricijai Bunko. Thank you, Mr. Chairman. So... Ačiū, ponia pirmininkė pernelik nesileisiu į detalės, aiškindama priežastis, kodėl komisija pateikė šį pasiūlymą, nes visiems akivaizdžios yra tos priežastis, mes nustatėme problemą, pati, e, vykdėme atsparumo testą ir dabar e, teikėme atitinkamus e, pasiūlymus ir nustatėme spragas, kurias reikia už, kažkaip panaikinti. Komisija yra pateikusi savo išsamų paaiškinimą, kodėl, kodėl jinai pateikusi vieną ar kitą pasiūlymą. E, yra akivaizdu, jog reikia e, e, vis, visoms valstybėms na, yra nustat, siekiama, kad kiekvienas vaistų gamintojas pateiktų savo inform, informaciją visoms valstybėms narėms e, apie vaistų galima mm, e, išėmimą iš rinkos dėl konkrečių priežasčių ir taip pat kita, kitas dalykas buvo susijęs su bendrijos e, lygmenių taikomu na, procedūra, kuomet yra ketinama mažinti procedūrą, pagal kurią būtų galima e, nustatyti vieno ar kito vaisto e, galima pavojų. Mes norime, kad visos valstybės narės būtų deramai informuotos apie vieną ar kitą produktą, ir jo tam, tikrus, e, tam, tikrus, e, tam tikras indikacijas, kad jos tiksliai žinotų, e, turėtų galimybės išsiaiškinti, ar turi galbūt iš rinkos iš, išimamo, išimamam produktui kažkokias alternatyvas su tais tam pačiomis aktyviamis medžiagomis. Tad geriausiu, tai, tai, tai būtų geriausia galimybė užpildyti šią spragą Tai yra užtikrinti, kad tokia informacija būtų pateikiama visiems ir jeigu kai kurios valstybės, joms ta informacija nėra e, aktuali, jos gali pačios spręsti, kaip jos elgsis tuo ar kitu atveju. E, Mm, galbūt jos turėtų kažkok, turi kažkokius analogiškus vaistus su e, mm, analogiškomis e, mm, aktyviosiomis medžiagomis, veikliosiomis medžiagomis, tačiau jos vis tiek bet kokiu atveju turi būti informuojamos. O kas dėl automatinės procedūros, kuomet yra e, nustatomi vieno ar kito vaisto atveju tam tikros kontraindikacijos. E, Tai gali, tokios procedūros gali turėti labai svarių, e, svarų efektą. Dėl to mes manome, kad tokie veiksmai susiję su um, e, galimų pavojumi ar siekiu apsaugoti nuo tam tikros rizikos yra labai svarbus, kadangi mes norime apsaugoti savo pacientus visoje Europos Sąjungoje. Uh, Taip pat aš aiškiai supratau iš Europos parlamento narių, kad mes esame e, re, remiama, remiami, kad e, ir tikėsime tokios pat paramos ir iš tarybos. Dėkoju. Ačiū. E, norėčiau dar pranešti kolegoms iš Danijos, kad jie gali dabar jau ne tik, klausytis, bet, ne tik kalbėti, bet ir klausytis Danų kalbą. Ir dabar galbūt dar kreipiuosi į Lindą kaipgi atrodys mūsų balsavimas komitete, ar tai bus, e, jis įvyks gegužės 8 ar 30, ar, ar jo reikėtų greitai ar ne taip greitai. Galbūt galėtum paaiškinti. I, I to... Na, manau, kad kolegų sulauks sąrašo, dar kitą savaitę vyks šešėlinių pranešėjų susirišimas. Sustikimas. Mes kitą savaitę susitarsime dėl to, kas ir kaip. Tiesiog norėčiau įsitikinti, kad jeigu kad būtų susita dėl to, kad jeigu vaistai buvo išimti dėl kokių nors priežasčių, tai turbūt žinoma. Nes Servieji kompanija sakė, kad dėl komercinių priežasčių išėmė vaistą iš apyvartos. Tačiau šiuo atveju reikia teisinių diskusijų. Ir būtų puiku, kad neišeitų taip, kad žmonės sako vieno, visi pasaulyje žino, kad priežastys vaistų išimimo buvo visiškai kitos. Taigi turime patikrinti dar esamas formuluotės. Nemanau, kad bus kokių reikšmingų pakeitimų komisijos siūlymui. Galbūt galėtume susitarti, kas ir kaip. Aš pateiksiu iki Velykų savo pranešimą, dar reikės laiko jį išversti. Kuo greičiau balsuosime čia, tuo greičiau galėsime pradėti diskutuoti su taryba. Žinau, kad taryba turi tam tikro susirūpinimo, kurį matyt pareikš. Uh, jie galbūt dar turės atlikti tam tikrus klausimus, diskusijas, jie dar turės diskutuoti dėl to juodo trikampio panaudojimo vaistų žymėjimui. Dėl ponios Ajuso požiūrio. Kodėl ne, nesinaudoti vienu leidimu, kai vaistas patenka į rinką? Jeigu vaistas išimamas iš rinkos vienoje šalyje gamintojo valia, o kitur vaistas kitoje šalyje lieka rinko, mes nežinom, koks iš, apskritai bus to vaisto likimas, ar jį galima bus vartoti ar ne. Ir čia informacijos nebebūna. Aš žinau, kad dėl to e, aspekto taryboje vyks labai rimta diskusija. Dėl skubos procedūros vėlgi formuluoti komisijos e, dokumente yra susijusi su saugumo sąlygomis. Ir mes juk nenorime, kad žin, mes juk nenorime, kad būtų atidėliojama ir nesprendžiama klausimas, jeigu iš tikrųjų reikalas susijęs su vaisto saugumu. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų turi būti sprendžiama greitai. Jeigu susidurime su tokiu atveju kaip mediator, e, diskusijos įvyko, bet nėra taisyklių, kai reikalaujama, kad būtų atliktas tyrimas įvyktų diskusija. Dėl kolegos Peterlyse, dėl tos juodos dėžutės. Aš neatsimenu, kas vyko tiksliai komitete, pamenu, kad diskutavome ir aš remiau tą juodosios dėžės idėją. Bet pacientų organizacijų atstovai sakė, kad pavyzdžiui, vienam svarbus dalykai nebūtinai yra svarbus kitiems. Tačiau manau, kad turime peržiūrėti paciento informacijos lapus ir galbūt kitais metais tai galėtų įvykti, turėtų pasitikslinti duomenis. Tų komisija tuomet galėtų pateikti pasiūlymus, gal kitą metą. Ir su, galėtume sulaukti naujo siūlymo, kai dėl klinikinių bandymų. Tai aš manau, kad e, iš tikrųjų svarbu yra pasitelkti ekspertus. Dėl to juodo trikampio naudojimo ir vaistų bandymo sunkesnių sąlygomis. Aišku, nereikia gazdinti pacientų, tačiau tuo pat metu matome, kad pacientai vis mažiau pasitikė vaistais. Ypač po panašių atvejų, implantų atvejais, mediator atvejais. E, mes vakar sakėme, kad dabar kyla vis daugiau problemų su klubo sanario implantais. Matome, kad Pasitikėjimą privalu atkurti ir jeigu norime tai padaryti, turime imtis veiksmų. Mes rėmėme komisijos siūlymą parlamente. Komisijos siūlymas buvo puikus e, buvo siūloma atlikti saugumo studijas ir sakoma, kad reikėtų, kol studija dėl vaisto saugumo netliekama, tol vaistas būtų žymės juodų trikampių. E, taryba ir komisija diskutuoja tarpusavyje, tardamosi kas ir kaip. Mums pasirodė šis žymėjimas priimtinas, turime dar, dar dėl to padiskutuoti, gal turime likti prie savo pradinio siūlymo. Jeigu pažiūrėtume, kiek plačiai reikėtų tą trikampį taikyti, tai pamatytume gal, pamatytume, kiek iš tikrųjų vaistų tyrimų, kiek, kiek vaistų dar yra tyriami. Pacientams reikia žinoti, ar jie geria tokį vaistą, kuris gali turėti, pavyzdžiui, šalutinį kokį nors poveikį. Ir mes negalime tiesiog primesti žmonėms vienu ar kitų vaistų, jie turi žinoti, koks yra vaistas, ar klinikiniai bandymai jau buvo atlikti ir kokį poveikį tai gali turėti. Gali, visus tos aspektus turime peržvelgti. Gali susiklausyti tokia situacija, kad Ir, ir to reikėtų išvengti. Reikėtų išvengti tokių situacijų, kai studija, kurią reikėtų atlikti per metus, būtų atliekama aštuonis metus, kaip tai atsitiko. Juk kažkas turi atlikti tuos tyrimus, yra žmonės, kurie atsako už tai. Turėtume gal ko gero grįžti prie šios diskusijos ir diskutuoti apie tai labai atidžiai dėl žymėjimo etiketėmis. Ta tema Dėl nežymėjimo etiketėmis, tai etikečių nereikėtų atsisakyti gal per nelik greitai, kaip kai kas siūlo. Spręsti kiekvienu atveju turėtų gydytojai. Prancūzijoje turėtų būti atliktas tyrimas dėl šio pobūdžio vaistų prirašymo. Mano šalyje taip vyksta gydytojas prirašo vaistus ir tai yra prižiūrima kompetentingų struktūrų, jeigu prirašytas vaistas nėra skirtas. Pavyzdžiui, tam, kam jis yra sukurtas, pavyzdžiui, jeigu diabetų skirtas vaistas skiriamas tam, kad žmogus prarastų svorio, tai tuomet, aišku, galima kelti klausimą, ar vaistas buvo prirašytas pagristai. Savo siūlyme Mes kalbame apie farmakologinį budrumą, svarbu atrasti reikiamus signalus. E, Europos vaistų agentūra turi rinkti signalus, kuriuos siunčia gydytojai. Pavyzdžiui, dėl šalutinio poveikio ir panašiai. Visą tai turėtų būti įtraukta į centralizuotą duomenų bazę. Būtų turima tokia duomenų bazė, kuri būtų prieinama visuomeniai. Mes uh, Taip pat siūlome gerinti informacijos teikimą dėl šalutinio poveikio. Tai yra susiklausimas susijęs su pusiausvyra. Be abejo, vaistų reikia, pacientai turi būti informuojami ir reikia išvengti, kad neliktų, neliktų tokių fragų, spragų, kurios gali būti kenksmingos. Ačiū, Linda. Pieta Lyze, e, trumpas klausimas komisijai. Pirmiausia, dėl tų e, duomenų apie e, vaistus e, dėžutę vadinamąją. Prieš porą trejata metų, 2008 metais, komisija buvo pateikusi savo dokumento pasiūlymą, kuriame buvo numatytas šis aspektas, buvo vykusi apie tai diskusija, aš sakiau, kad galėtume galvoti ne apie kažkokią juodąją dėžę, bet apie kažką kitą. Uh, tačiau šiame komitete nebuvo patvirtintas, e, nebuvo patvirtintas e, pasiūlymas išbraukti šį aspektą. Linza, e, Linda teisingai sakė, jog komisijos pasiūlyme tas aspektas buvo išsaugotas, tačiau taryba padarė, darė spaudimą dėrybose su, su komisija ir šis elementas buvo vis dėlto panaikintas, išbrauktas. Ir, ir, aš nenorėčiau, kad kas nors, kada nors manytų, jog parlamentas visuomet pasisakė už tai, kad būtų panaikintas šis elementas. E, būtent tarybos e, spaudimu, spaudimo dėka buvo išbrauktas šis elementas. O plenarinėje sesijoje e, pirmojo svarstymo metu mes daug didžiajimo balsų daugumą nusprendėme, kad norime tokios informacinės dėžutės. E, Tad nega, niekas mums niekada negalės priekaištauti dėl to, kad mes to nenorėjome. Tad man būtų įdomu žinoti, ar komisija galbūt šį elementą vėl įtrauks, pavyzdžiui, remdamėsi Fielde pranešimu. Jeigu taip neįvyks, tuomet aš asmeniškai būčiau linkęs imtis atitinkamų priemonių. Tad e, aš noriu, kad būtų išvengtas įspūdžio, jog parlamentas visuomet pasisakė prieš šį dalyką. Ir kitas dalykas, ar komisija masto apie tai, kad reikėtų registruoti klinikinius tyrimus, remiantis atitinkamą direktyvą. Tai padėtų mums stiprinti farmakologinį budrumą. Galbūt tai nėra būtinai šio pasiūlymo, teisėkuros pasiūlymo objektas, bet galbūt kažkokiame kitame kontekste apie tai būtų galima pagalvoti. Mes norėtume jau dabar išgirsti komisijos e, politinę nuomonę apie tai. Ir labai trumpai Fransuos Grostet. Pone pirmininkė, aš iškėliau klausimą, kuris mano supratimu yra labai svarbus. Pirmiausia, reikia žinoti štai, ką Prancūzijos sveikatos reikalų ministras jau nusprendė teikti teisės aktų pakeitimus Prancūzijoje dėl farmakologinio budrumo, siekiant sugriežtinti egzistuojančias taisyklės. Po to, kai įvyko vaistų e, sektoriaus kompeteningų struktūrų konferenciją ir aš siūliau, aš pati esu narė tos, to, tos konferencijos. Svarbu, kad būtų nurodyta, ar vaistai, kad, kad, ne, kad be leidimo patekti rinką vaistai nebūtų pardavinėjami ir prirašomi. E, Europos vaistų agentūra, bendradarbiaudama su nacionalinėmis struktūromis, turi parengti gairias dėl to, kaip turi būti naudojami vaistai, kuriems nebuvo pritaikyta e, patekimo į rinkos leidimų procedūra. Europos komisija turėtų pateikti siūlymų šią srityje, nes negalima šį klausimą palikti ne, nespręstą. Ačiū dabar. Suteiksiu antrą kartą žodį komisijai, kad jie atsakytų į papildomus klausimus ir sureaguotų į tai, ką pasakė kolegos. Prašau, ponia Punko. Thank, thank you, Mr. Chair. So as regards the, the... Dėkoju, pane pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad mes turime parengę pasiūlymą ir jo tikslas yra numatyti, kaip išspręsti tas problemas, kurios išaiškėjo bandymų nepalankiausiomis sąlygomis metu. Tad labai svarbu pateikti siūlymus, remiantis tuo, kas buvo išsakyta. Po problemos identifikavimo tai turi būti daroma labai greitai. Tik problema identifikuojama, tik turi būti iš karto numatyta ir, ir pateikta, kaip jas spręsti. Ankstesnių bendros sprendimų priimimo procedūrų metu e, buvo pasakyta štai kas. Būtina remtis paciento duomenimis ir uh, tuo, kas pasakyti pacientų kortelėse, būtina remtis jomis ir mes komisijoje pradėjome studiją, kurios tikslas yra problemos analizė ir paskui komisija jau galės parengti ataskaitą, kokios bus pranešimų išvados, kol kas negaliu spręsti, tačiau mes žiūrime į tai, kas vyksta ir ką reikėtų nuveikti, kad dėl klinikinių bandymų jūs žinote, kad komisija rengia siūlymą peržiūrėti klinikinių bandymų siūlymus, būtina atlikti poveikio analizę tuo pat metu. Svarbu, kad egzistuotų viešas registras, kur būtų uh, įtraukti visi klinikiniai bandymai, jų sudarytas jų sąrašas. Tai turi būti visuomeniai prieinamas sąrašas. Tai štai tuo mes atsiliepėme į tą išreiškiamą e, susirūpinimą. Mums dar reikės peržiūrėti kai kuriuos aspektus. Viena vertus, mes žiūrime į tai, kaip turėtų būti naudojamos vaistas, kai jisai skiriamas ne pagal tiesioginę paskirtį ir mes turėtume pasižiūrėti, kokia yra susikloščiusi medicininė praktika ir kaip čia reikėtų rasti pusiausvyrą. Mes tirsime šiuos klausimus, tačiau šiandien, kaip jau sakiau, aš negaliu pateikti galutinio atsakymo į tai, kokios bus pranešimo išvados. Ačiū, ponia Punku. McEwen pranešimą svarstysime dar balandžio 25-26 dienomis, dar prieš e, Velykų atostogas bus e, padaryti vertimai ir 27 e, balandžio bus pakeitimų pateikimo galutinis terminas ir jei aš teisingai supratau Linda McEwen, balsuosime gegužės 8 dieną jeigu su to sutinka ir šešėliniai pranešėjai, o birželio mėnesio sesijos metu bus galutinis balsavimas. Dėkoju visiems už dalyvavimą diskusijoje ir dabar periname prie 20 darbo tvarkės punkto. Tai bus diskusija su komisijos atstovais, tarp vyriausybinės dėrybų komitetas skirtas visuotiniai teisiškai privalomai priemonė dėl gyvsidabrio parengti. Tokia yra šių diskusijų tema ir iš karto suteikiu žodį komisijai, poniai Lanku. Prašau. Good morning. Uh, thank you, Mr. Chair, for giving the floor. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju, kad suteikėte žodį komisijai. Norėčiau išreikšti mūsų padėką už progą čia atvykti šiandieną ir išaiškinti, kokioje vietoje dabar esame šiame procese, kalbant apie tarptautinį susitarimą dėl e, gyvsidabrio e, ir UNEP susitari, e, e, tos dėrybos e, prasidėjo po to, kai 2009 metais UNEP taryba e, priemė atitinkamą sprendimą, nusprendus, jog e, gyvsidabris yra ta medžiaga, kurią būtina kontroliuoti globaliai visame pasaulyje ir po tam tikrų sunkumų buvo nutarta e, priimti bendrąją e, gyvsidabrio e, naudojimo kontrolės priemonę ar instrumentą ir 2000. 2008 metais, nuo 2008 metų komisija palaiko, e, e, nuolat informuoja Europos parlamentą apie dėrybų eigą ir dabar pirmą kartą buvome pirmą kartą pakviesti į keitimąsi nuomonėmis su šiuo komitetu, dėl to labai esame dėkingi. Norėčiau paaiškinti, kur šiuo metu stovime, kokios, kokią pasiekę esame e, dėrybų stadiją. Ir kur link einame, tai yra kaip, kaip mums pavyko pasistumėti link e, tokio instrumento prieimimo. 2009 metais buvo nuspręsta, jog ši priemonė bus apsvarstyta e, penkių dėrybų raundų metu nuo 2010 iki 2013 metų. Ir per tą laiką tarptautinė bendryje turėtų sugebėti parengti ir, pri, pri, ir galiausiai pribręsti prie tokio susitarimo, tarptautinio susitarimo prieimimo 2014 metais. Nuo 2010 birželio mėnesio, kuomet įvyko Stokholme pirmasis dėrybų raundas, iki 2013 vasario mėnesio, vyks, e, kuomet įvyks paskutinis dėrybų raundas. E, taigi per tą laikotarpį vyko e, įprastos diplomatinės konferencijos skirtos gyvsidabrio temai. Ir 13 metais įvyk, vyks e, e, Japonijoje paskutinė tokia konferencija. Kodėl Japonijoje? Kadangi ji jau buvo e, šalis, kurioje vyko vienas iš dėrybų raundų. Ir buvo suteiktas konvencijai, priimtai konvencijai suteiktas Minamata pavadinimas pagal miestą, kuriame vyko dėrybos ir buvo priimta ši konvencija. E, E, turint omenyje taip pat, kad Japonijoje gyvsidabrio problema, naudojimo problema, daromos žalos aplinkai problema yra ypatingai aktuali. Po pirmojo e, Stokholme įvykusio diskusijų raundo antrasis įvyko 2011 e, vasario mėnesį Japanijoje, Čyboje, trečiasis Nairobyje, Kenijoje praėjusiu metu lapkritį ir dabar ruošiamės. Mm, birželio mėnesio įvyksenčiam dėrybų raundui, kuris įvyks Punta Deleste Urugvajuje. Tai bus e, šešių dienų e, posėdis, kuris vyks vieną dieną ilgiau negu likščioliniai. Ir planas yra toks, jog dėl visų esminių dalykų bus e, deramasi mažesnėse struktūrose, kuriuose nedalyvaus visos valstybės. Uh, ir po to bus viskas apsvarstyta plenarinėje sesijoje. Ir mūsų tikslas yra pasiekti susitarimą dėl visų svarbiausių aspektų, kurie bus traukti į būsimąją tarptautinę konvenciją, susitarimą. Tad turiu, turiu pasakyti, jog tų kol kas tik tai nedidelis kiekis e, klausimų buvo išspręstas. Labiau kontroversiški klausimai dar nėra išspręsti, kadangi dar, e, dar nėra išspręstas aukcionų skaičiaus klausimas ir dėl to dar nesutar, nepri, nepasiekta konsensuso šiuo klausimu. Taip pat ES ambicijos, ambicingumas yra gana didelis ir 2008 metų tarybos išvadose. E, E, buvo suformuluoti visi siekiai, ambicingi siekiai, tai yra priimti tarptautinį pareigojantį susitarimą dėl gypsidabrio. Ir e, dėrybos vyksta įvairiose e, skirtingose grupėse, ten yra aptarinėjamas gyvsidabrio produktų gamyba, tiekimas, e, apdorojimas, e, taip pat e, gyvsidabrio tarša gyvsidabriu, gyvsidabrio saugojimas, taip pat gyvsidabrio užterštų vietovių valymas ir įvairūs, įvairi techninė pagalba ir panašus dalykai. Kai kurie iš tų klausimų likšelinėse dėrybų raunduose buvo aptariami gana sėkmingai ir pasiekėme nemažos pažangos, pavyzdžiui, kai kalbame apie gyfsidabrio taršos neutralizavimą ir taip pat gyfsidabrio gavybos pramonę. Tačiau kiti klausimai, kaip pavyzdžiui, gyfsidabrio tiekimas arba priekyba gyfsidabrio produktais dar nebuvo iš viso pradėti aptarti. Ir be jokios abejonės dar būtina bus išsamei dėrėtis dėl finansinės paramos. Bet koks sprendimas, kurį mes atrasime ir, suti, ir įtrauksime į būsimą į tarptautinį susitarimą, turi būti realus sprendimas, kuris būtų suderinamas su e, požiūriu dėl finansinės paramos, e, e, kuris yra įtvirtintas daugia šaliuose likščioliniuose susitarimuose. Kitas labai svarbus ES aspektas yra gyvsidabrio tarš, tarša gyvsidabriu, oro užterštumas gyvsidabriu. Ir laikomasi teisėkuros e, požiūrio ir galvojama apie geriausias įmanomas turimas technologijas jų panaudojimą ir būtent e, tai vadinamieji BAT, BAT, Europos Sąjunga daro viską, kad šis aspektas būtų įtrauktas į tarptautinį susitarimą. Gali būti, kad daug, kai, kai kurios valstybės narės, e, kai kurios e, mūsų partnerės tam pasipriešins, tačiau mes tikė, stengsimės jas įtikinti, kad BAT. Ba, E, požiūris, bat mechanizmas e, yra veiksmingas sprendžiant gyvsidabrio reikalus ir jį galima naudoti lankščiai. Kitos e, diskusijų, kiti diskusijų aspektai buvo aptarnėjami gana bendrai ir mums reikia juos labiau detalizuoti ir tikimės, kad artimiausio dėrybų raundo metu mums pavyks sukonkretinti tas dėrybas. Rengianti šiam dėrybų raundui mes E, vykdome tarp, vadinamai tarp, tarp sesijinį darbą. Ir šiame kontekste netrukus įvyks e, posėdis skirtas finansinės paramos e, mechanizmų aptarimui. Tas posėdis įvyks Vengrijoje balandžio mėnesį. Prieš paskelbent naująjį e, teisėkuros aktą UNEP e, tinklalapyje. E, balandžio mėnesį bus aptirti su UNEP susiję dalykai. To, tas darbas, tarp sesijų darbas vyks, kaip jau sakiau, konkrečių posėdžių forma ir taip pat vyks neformalus, neformalios E, diskusijos prieš oficialias dėrybas birželio mėnesį. Ir, kaip jau sakiau, įvyks diplomatinė konferencija Japonijoje, kurioje ES kartu su kitomis e, svarbiomis e, pasau... Europos valstybėmis tenksis aptarti E, svarbius klausimus, apsikeisti nuomonėmis ir su kitais, kitais partneriais iš pas, e, pasaulio partneriais, siekiant išsiaiškinti pačius opiausius su gyvsidabriu susijusius klausimus. Kalbant apie ES, pačios ES pasirengimą paskutiniam diskusijų dėrybų raundui. Visą tai vyksta tarybos darbo grupėje, e, tarptautinės aplinkosaugos darbo grupėje. Įvyks dar du posėdžiai skirti gyvsidabrio klausimui, e, tai gegužės ir birželio mėnesį. Ir e, be tų darbo grupės posėdžių įvyks dar specifinių ekspertų, e, specifiniai ekspertų sustikimai, pavyzdžiui, kitą savaitę, kovo 28 dieną čia Briuselėje, kitas įvyks Kopenhagoje gegužės mėnesį šie posėdžiai padės ES pasirenkti dėryboms e, Urugvajuje, kad e, jis galėtų suformuluoti labai gerą poziciją, e, gauti tikrai galingą mandatą. Ir mes palaikome ryšius ir keičiamės nuomonėmis su savo partnerėmis iš kitų regionų ir tikimės, kad tai mums padės e, su, geriau suprasti mūsų partnerių, dėrybių, dėrybinių partnerių pozicijas. Tokia yra mūsų informacija apie šios dalykus ir aišku, mes ją ir toliau teiksime jums ateityje. Aš esu visuomet pasirengusi joms e, atsakyti jūsų klausimus, pateikti atitinkamus duomenis. Dėkoju dar kartą jums už galimybę viską išaiškinti, papasakoti, kokia yra situacija šiuo metu jūsų komitete. Ačiū poniai, Mrs. poniai Blanko, dabar Ana Rospach. Ačiū pirmininkė. Mane išrinko piliečiai ir manau, kad apie šią pavojingą medžiagą jie turi teisę žinoti. Gaila, tačiau labai netikėtuose kasdienio naudojimo daiktuose gyvsidabrio esama. Pavyzdžiui, jo gali pasitaikyti žuvyje, tune, lašišoje ir panašiai. Visą tai yra susijęs su žmonių gyvenimu. Kaip mes galime praktiškai sumažinti e, gyvsidabro poveikį gamtai ir žmonių sveikatai ne tik Europoje, bet ir manau, kad ir kitose pasaulio dalyse, pavyzdžiui, Indija, apie kurią nekalbama šiame susitarime, tai yra aktuali pro problema. Norėčiau išsiaiškinti, kiek kainuoja gyvsidabrio patekimas į gamtą, gal turite skaičius, kiek kainuoja poveikį žmonių sveikatai. Galbūt ir kvailą klausimą turiu, sako kalbėtoja. Čia aš nekalbu apie ES valstybės, bet apie kitas kaip mes galime apsaugoti savo piliečius nuo gyvsidabrio, kiek jo kur yra. Ir ar mes turime alternatyvų, kuo galime pakeisti apskritai gyvsidabrį. Ačiū. Dabar François Krostet, po to Heceba. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tiesų ir Indija, ir Kinė, ir kitos šalis e, turi tam tikrų nuostatų privalomų, kurias yra pas... neturi tam tikrų, nenori e, tam tikrų nuostatų privalomų, todėl įsidabrio e, reikėtų atitinkamai pritaikyti finansinį mechanizmą šitam klausimui. Dar iki susitarimo tikrai, susitarimo tikrai toli. Norėčiau užduoti vieną klausimą. E, Nepaisant visko, vis tik tais ir toliau ketinama kai kuriems produktams gaminti leisti naudoti e, gyvsidabrį. Kaip galime tada nustatyti ribas to išskirtinio naudojimo? Kita vertus, e, gyvsidabrio pašalinimas. Gyvsidabrį pašalinti yra labai sunku. Gyvsidabris sunaikintas negali būti, negali būti sandėliuojamas. Visą tai kelia labai sudėtingų problemų, e, nes sandėliavimo ne tik, kad negali būti, bet jisai dar ir labai brangus. E, sakykime, kaip daryti e, izoliuotoms valstybėms, ar yra kažkokių techninių priemonių, kad tokią užduotį atliktumėm. Ir dar viena pastaba, kurią norėčiau padaryti, kai kurios valstybės, E, įvedė privalomas priemonės, e, sakykime, Prancūzija ir e, Brazilija. Jos kovoja kartu Amazonės baseinė su nelegalia aukso gavyba. Ir Brazilijoje, ir, ir, ir Prancūzijos Gvijanoje ta problema labai aštri. Ši, ji neturi ji nepripažįsta sienų. Galbūt būtų galima numatyti, kad e, būtų kuriamas panašus bendradarbiavimo modelis, kaip jau dabar egzistuoja tarp Prancūzijos Brazilijos. ir Brazilijos. Onseiba, ačiū. E, dėkoju už komisijos atstovės pristatymą, tačiau, kaip sakyta, nelabai daug išgirdome konkrečių dalykų. Uh, Manyčiau, kad pagrindinė problema yra, kaip ki, e, neutralizuoti tą pavojingą e, medžiagą ir būtų įdomu sužinoti komisijos atitinkamai vertinimai ir duomenis, e, kiekgi e, padėtų tos įvairios jau priimtos strategijos, galbūt komisija galėtų nu, konkrečiau papasakoti apie tai. E, kasgi įvyks su gypsidabriu, kuris dabar egzistuoja pasaulio rinkoje. Ir jeigu norime, kad e, tuos klausimus išspręstume sėkmingai, kaipgi, e, kągi būtų galima nuveikti ilgalaikiu laikotarpiu, kad ši pavojinga medžiaga apskritai būtų e, pašalinta iš bet kokių gamybos rūšių, iš iš e, bet kokių e, produktų gamybos. Taigi, arba kaipgi mums e, išvengti, kad gypsidabris nepatektų į aplinką, dabar egzistuojantis gypsidabris. Ir ypač, pažiūrėjau, kalnakasybos rytyje tai yra labai didžiulė did, ir opi problema susijusi tiek su sveikatos problemomis, tiek ir su socialinėmis, e, socialinė žala ir, ir tam tikromis sąnaudomis. Taigi su tuo blogu reiškiniu reikia kovoti e, pači, pačiose jo ištakose ir būtų gerai, jeigu komisija galėtų konkrečiau visą tai e, pristatyti, galbūt ne dabar, bet galbūt kada nors vėliau, bet mums, mes norime konkrečių duomenų ir informacijos. Tručna. Pavel Pok. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Mano klausimas bus tikrai labai aiškus. Noriu komisijos paklausti, kiek komisija dar toleruos e, mišinių naudojimą e, dantų gydimo srityje, kur yra gyvsi dabar. Hvala lepa, gospod predsednik. Z... Ačiū, ponė pirmininkė. kadangi anglis yra nuolatinis mūsų e, šaltinis e, naudingoji iškasena iki 2050 metų. E, vienintelis išteklius, kurį turime Europoje ir nesame nuo jo priklausomi, norėčiau ypatingai atkreipti komisijos dėmesį į šį aspektą, kadangi anglimi E, e, e, jėgainės, kuriuose deginama anglis, yra dėja ta, sekta, ta, ta ūkio sritis, kurioje, ar tas segmentas, kuriame ypatingai didelė tarša kyla. Ir mums reikia daugiau investuoti, siekiant kovojant su ta, su, su, su, su ta tarša, su tais taršos lygiais. Aš žinau, kad egzistuoja ir iki šiol vykdomi įvairūs bandomieji projektai, uh, tačiau e, jų rezultatai, kuriuos būtų galima panaudoti vietoje, e, dėja mes tų rezultatų kol kas neižvelgiame. Dėkoju, dabar kreipiuosi į komisiją, kad jie atsakytų iš pateiktus klausimus. Ačiū už tuos įdomius klausimus. Norėčiau pradėti nuo gyvsidabrių žuvie. Tai yra praeities labiau reiškinys, Ir svarbu, kad būtų nebeteršiamas vanduo ir kad žuvietų gyvsidabrio nerastų. Mes kontroliuojame galima gyvsidabrio vartojimą ir yra aiškios labai taisyklės, ką galima daryti ir ko negalima naudojant gyvsidabrį. Mūsų darbo viena svarbi dalis, nepriklausomai nuo tų tarptautinių diskusijų, yra susijusi su pakaitalų galimų ieškojimu. Šis klausimas yra labai svarbus, mes be abejo dirbsime ir toliau prie šių dalykų, bandysime gyvsidabrio naudojimą sumažinti iki minimumo. Pavyzdžiui, ilgą laiką Europoje mes turime strategiją mažinti gyvsidabrio vartojimui. Nebeturime gavybos pramonės, kalnakasybos pramonės Europoje, kur gyvsidabris buvo naudojamas. Ir gyvsidabrio naudojimas nebeauga Europoje dabar 200 tonų per metus yra sunaudojama. Per metus skaičiai yra linkę mažėti. Kalbant apie bendrus skaičius, galėčiau pasakyti, kad 2500 tonų per metus tiek siekia suvartojimas. Europoje e, daugiausia gyvsidabrio naudojama sekt, tam tikrose sektoriuose, ir jo naudojimas yra linkęs mažėti, direktyva, direktyva turi būti taikoma e, susijusi su gyvsidabriu išmetalais. E, būtent dėl to turi būti dirbama toliau. Ši pramonės rytis turi savo tradicijas kloralkalinų pramonėje. Jis dar naudojamas ir ten egzistuoja savo tradicijos. Viena. E, dantų e, taisymo medžiagose taip, naudojamas dar yra gyvsidabris. Ir klausimas tebėra kontroversiškas. E, šiaip Komisija nusprendė atlikti nepriklausomą studiją, siekiant išanalizuoti įvairius aplinkosaugos apsaktus, aspektus susijusius su mišiniais skirtais dantų taisimai. Jūsų klausimas yra labai savalaikis. Kovo 26 dieną, kitą tariant kitą savaitę, komisija rengia susitikimą bus pateikti šios studijos rezultatai. Komisijos tinklalapyje, kur apie gyvsidabrį e, yra pateikta medžiaga, jūs jau galite rasti konsultantų pateiktą šios studijos pradinę versiją. Galėčiau priminti, kad Pasaulio sveikatos organizacija E, pasisako už e, mažinimą gyvsidabrio e, dantų taisymo mišiniuose, tačiau nesiūloma visiškai jo atsisakyti. Ir dabar Dar porą žodžių dėl anglių, anglimis kūrenamų jėgainių. Na taip, čia gyvsapis tai naudojimas, tačiau reikia pasakyti, kad dabar tokio pobūdžio jėgainėms Europoje yra keliami e, emisijų reikalavimai labai tikslus. Tai kitaip tariant, egzistuoja techninių galimybių sumažinti taršą ir tiesiog Svarbu yra įgyvendinti tai, e, dėl ko buvo susitarta, kas buvo nuspręsta ir svarbu užtikrinti, kad numatytos ribos nebūtų peržengiamos. Aš reikės dabar busiu atsakiusi visus jau iškeltus klausimus. Ar turime daugiau skaičių dėl gyvsidabrio apsunaudojo per metus? pasidomėsiu ir atsiūsime komiteto sekretoriatui smulkesnius skaičius. Ačiū. Frau Blanko. Ačiū poniai Blanko. Dėkoju, kad jūs mums pateikėte informaciją apie tarptautinės dėrybas, nes ir mūsų e, nuolat to klausia, kadangi mes esame už teisės aktų rengimą atsakingi, taigi turėsime mes tos informacijos. Ir e, netrukus eisime toliau, svarstysime 20 punktą, bet kol kas trumpa pertraukėlė.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 E, užsienimo pareigų. Mūsų dabar aptariamas klausimas yra 21. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei sąjungos lygmens informacijos e, tiekimas, tiekimo mechanizmas. Taigi labai ilgas pavadinimas. Tema aktuali, E, aplinkos saugos komitete, o žodį norėčiau tuoj pat suteikti Vasaikut. Vasaikut, dėkoju. Pranešimo pavadimas iš ties labai ilgas. Taip jau nutinka dažnai, kai kalbam apie teisėkuros pasiūlymų. Mes teikėme pasiūlymą dėl šiltnamio dujų išmetimo stebėseną ir galiausiai mūsų siūlymas pakeis 2004 metais pateiktą sprendimą. 90 procentų iš to, ką komisija siūlė reglamente, pakeis seną dokumentą. Reikėjo tos siūlymus atnaujinti ir dabar tai ir nagrinėjame. Kitaip tariant, šis klausimas nėra pernelyg komplikuotas, čia kalbame apie stebėseną, tačiau tuo pat metu tai yra svarbus dalykas, nes galiausiai uh, juk būtina yra turėti galimybę palyginti duomenis, turite įsitikinti, ar mes sugebame vykdyti klimato kaitos paketo dokumentus, dėl kur turime 2006 metais, turime užsitikrinti, kad valstybės teikia palyginamus duomenis, kad įsitikintume, kad visi laikomės tų pačių taisyklių. Būtent dėl to komisija siūlė pakeitimus. Čia mes, Europos parlamentas, esame teisės akto uh, teikėjai kartu su komisija e, e, peržiūros tikslai buvo aiškus ir manau, kad komisija pasakys, jos atstovai pasakys tai geriau negu aš. Tad peržiūros tikslas yra padėti valstybėms narėms įgyvendyti klimato energetikos paketą, dėl kurio sutarta buvo 2008. Tikslas taip pat yra pagerinti palyginamumą duomenų ir jų skaidrumą, taigi atrodo logiška ir taip pat siekiama užtikrinti, kad valstybės narės. E, atitinka tarptautinės stebėsenos įsipareigojimus, e, įskaitant ir pagalbą besivystančiom šalims. Ir taip pat siekiama e, įdėkti tinkamai klim, kovos su klimato kaita naujas priemonės. Čia yra peržiūros tokie vat, svarbiausi tikslai. Galiu pasakyti, kad aš esu pranešėjas ir visiškai remiu tuos naujus tikslus ir pakeitimus, kuriuos komisija pasiūlė. Šiuo požiūriu jūs pamatysite, kad komisijos e, siūlymų masinę daugumą, masinę daugumą aš remiu, tačiau parlamentas turi pridurti savo nuomonę. Na, jūs, ko gero, norėsiu visi te dar pasiūlyti pakeitimų. Aš kaip pranešės norėčiau, kad būtų sustiprinta šalių stebėsena, tą ir siūlau savo dokumente. Išgirsti e, norėčiau, ką Jūs apie tai manote. Trys svarbios rytis, mano galva, čia yra svarbus ir reikia labiau sustiprinti jas komisijos dokumente. Pirmiausia, svarbu yra padėti valstybėms narėms įgyveninti klimato energetikos paketą. Ir čia aš manau, kad reikia išplėsti tuos įsipareigojimus ir kad valstybės teiktų ataskaitas. Nes jeigu pažvelgtume į klimato paketą, tai mes kalbame tik apie e, šitame efektą sukeliančių dujų mažinimą, mes kalbam apie energetikos efektyvumą, apie atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Tai turi atsispindėti valstybių ataskaitose. Ir galiausiai turime žiūrėti, kaip pagaminti energijos daugiau, kad būtų galima tuo pat metu turėti reikiamą energijos ir atitikti klimato kaitos paketo reikalavimus. Kankūno susitarimai. Ten yra iškeltas tikslas naudoti tokias technologijas, kurių dėka galima išmesti mažiau CO2 į atmosferą. Vėlgi čia reikia įsitikinti, kad strategija valstybės narės įgyvendina ir kad, tinka, kad atitinka savo veiksmais Kankūno susitarimus. Svarbu, kad būtų laikomasi mažo CO2 išmetimo technologijų pritaikymo gairių. Mes tai minėjome praėjusią savaitę ir šie dalykai turi būti taip pat numatyti e, kaip privalomas elementas ataskaitoje, kurios, ataskaitose, kurias, kurias teiktų valstybės narės. Trečia, aš taip pat siūlau jūros transportui tam tikras nuostatas. Jūs žinote, kad šis klausimas irgi netrukus bus nagrinėjimas plačiau. Imko pranešime yra sakoma, kad reikia pasinaudoti tinkamiau jūrų transporte, e, tinkamai tomis technologijomis, kur tikslas yra sumažinti šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimą atmosferą. E, Taigi reglamente siūlomi tokie štai pakeitimai, kad būtume tikri, kad valstybių narių teikiama informacija mums padės ateityje rengiant reikiamas priemonės jūrų transporto sryčiai. Tai štai, tai yra trys tokios pačios svarbiausios temos. Paskui pažiūrėsime, ką dar kolegos siūlo, gal bus kažkokių papildomų pakeitimų, bet tai yra trys svarbiausios temos, kurias norėčiau įtraukti į komisijos pateiktą siūlymą. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti štai, ką labai svarbu yra tai, ką darysime su pajamomis gautomis iš prekybos taršos leidimais. Direktyroje, priimtoje 2008, yra pasakyta, kad 50 procentų jų turi būti panaudotos plėtoti toms technologijos, joms, kurių dėka galima išmesti mažiau CO2 iš, į atmosferą. Manau, kad reglamente valstybės narės atras trokštamą skaidrumą ir kad bus tinkamai gyventinama direktyva priimta 2008 metais. Tai štai, tokios yra svarbiausios temos, kurias miniu savo pranešime. Labai smalsu išgirsti, ką pasakys šešėliniai pranešėjai ir ką, panaši, ką pasakys kiti kolegos. Manau, kad tie siūlymai, pakeitimo siūlymai yra svarbus, nes buvo akivaizdu, kad pranešimą pranešimas yra techninio pobūdžio, tad jį parengti bus saliginai nesunku, pakeitimams vietos vis tik tai lieka. Tačiau tikimės, kad e, komitete šį pranešimą priimti nebus sunku. Ir tiesiog noriu išgirsti jūsų reakcijas ir pasižiūrėkime, kaip galime dirbti tvarkydamiesi su mano pranešimo pakeitimais. Dėkuoju. Elsőként az árnyékjelentéstevők közül Elizabeth Gard. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį šešėlinį pranešėją Elizabeth Kartinį, o tuomet kolega Uzo pasisakys. Dėkoju, aš irgi pabandysiu kalbėti trumpai. Pirmą kartą keičiamės nuomonėmis, dar kiti posėdžiai vyks ir mes visi pritarėme tam, kokie tikslai yra išdėstyti pranešime. Reglamente tiksliau. Kaip sakė kolega, stebėsime labai svarbus dalykas, reikalingi aktualizuoti ir tikslus duomenys apie E, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, reikalingi aiškus nustatyti tikslai ir dėl to niekas neprieštaraus. Na, o skaitant tekstą papunkčiui, vis tik tais apsižiūrime, kad kai kuriuose vietose turbūt galima būtų šį beitą patikslinti, patobulinti Mm, nes e, gali atsirasti viena vertus nesnuoseklumo e, arba nesuderinamumo su kitais stebėsenos mechanizmais problemų arba dubliavimosi problemų. Todėl mes turime labai atidžiai viską skaityti. Tikrai nereikėtų nukrypti ir išsiblaškyti tame tekste, nes rizika tokia visada yra. Norėčiau keletą punktų paminėti, kur turėtumėm pasigilinti ateinančiomis savaitėmis. E, nedidelio e, anglės nedidelio CO2 išmetimo technologijos. E, reikia tas technologijas. Kol kas, nors buvo nustatyta, kad po, po metų bus E, tokia nuostata, kad tokios nuostatos turės būti laikomasi, kol kas dar nieko nėra ir nieko detalaus, jokio turinio, e, kuris turėtų būti įdėtas į tą strategiją, nėra. Nei struktūros, nei kaip kas kada turėtų būti įgyvendinama kovoje su klimato kaita. Taigi reikėtų kalbėti apie atitinkamą darbo tvarkę, nes uh, sprendimai yra daromi tarptautinėme lygmenyje, aišku, kad jie bus priimti, bet jeigu dirbame tarptautinėme lygmenyje, tai reikalingas kažkoks tai planas. Toliau jūros transportas čia irgi niekas neaišku, e, trūksta išsamumo, trūksta detalių. Sakykime, jūrų transporto emisijų surašymas, trūksta tikslumo, e, E, per daug remiamasi deleguotaisiais aktais, ko gero reikėtų tiksliau viską formuluoti. Aišku, tai yra labai svarbus klausimai, tačiau tuo apsiriboti negalima. Toliau e, teisės aktai susijęs su klimato kaita. Aš matau, manau, kad čia galime irgi stebėti panašią situaciją. Valstybės narės prašo pateikti situaciją, valstybė, prašomos pateikti situaciją. E, kaip yra su šia sritimi, aišku, kad valstybėms narėms dėl to tenka papildoma našta ir, ir, ir tai kainuoja. Šitos problemos, ko gero, nebu, šita problema nebuvo pakankamai įvertinta, tad prie jos dar reikės sugrįžti e, technologinė ir finansinė parama besivystančioms šalims. Čia situacija panaši. Kiekvienais metais yra prašoma tų šalių informaciją perduoti. Kol kas jos perduoda informaciją kas dviejus metus. Tai aišku, kad e, dabar jeigu kiekvienais metais prašysime tą informaciją perduoti, tai galbūt mechanizmas taps griozdiškesniu ir valstybėms tas, te, teks didesnė našta. Aišku, kažkaip tai gal reikėtų tą tekstą e, patobulinti, bet ar dažnumą reikėtų pa, pa, padažninti, E, tai nežinau. Dabar dėl dubliavimosi. Daug kur e, gali kilti dubliavimosi rizika. Komisija siūlo vidaus, vidinį projektą įvesti, e, procesą įvesti, tokį panašų, kaip vyksta ES mastu. Ir jeigu nederės e, duomenys, kurie pateikiami Europos mastu ir valstybių narių mastu, mastu dėl emisijų, tai tada jau e, reikš, kad kažkas šlubuoja. E, dar norėčiau pasakyti, kad remiu pranešėjo norą eiti kaip galima toliau, tačiau kamgi šnekėti apie energetinį efektyvumą, jeigu tam yra skirta speciali direktyva. Ko gero čia apie tai kalbėti ne vieta, nes antraip E, teisės aktai kartosis. E, čia yra tiesiog atviros durys dubliavimuisi ir tikrai nebus nei galo, nei krašto tam. Sakykime, Italijoje mes visokiojopai dubliavimo sistengiamės išvengti, nes e, Italijos mastu, nacionaliniu mastu to dubliavimosi buvo labai nemažai bet kad Europoje viskas vyktų priešinga linkme, tai tikrai mums nepriimtina. Manau, kad čia yra darbo metodo klausimas. E, o šiuo atveju, e, kai kalbame apie dubliavimąsi, ko gero ne, ne pats tinkamiausias metodas pasirinktas. Nežinome, kaip reglamentas įgyvendinamas, e, tad tą padaryti gana nelengva, tad ko gero už komisijos E, reikalauja, e, keliamų reikalavimų, kad mechanizmas veiktų efektyviau, eiti nederėtų. Nepamirškime, kad kokybė reikalingams aiškumas ir skaidrumas, nes antraip toli nenueisime. A következő árnyékjelentőstevő. Kitas kalbėtojas, sėdė komiteto narė, ponia Skok. Ačiū. Tartautinės dėrybos dėl klimato kaitos daugiausia svarstė klausimą, kaip įvertinti tai, kas realiai vyksta, kaip konstatuoti, ar tie, kurie sus, pas, pasirašo tos susitarimus, iš tiesų e, laikosi įsipareigojimų. Tačiau požiūrių dėrybos buvo gana konfliktiškos ir dabar jos dar gana kontroversiškos ir e, didelės, keletas didelių, stambiųjų valstybių vis dar nesutarė. Tad būtų labai svarbu, jeigu ES pasistengtų E, rodyti gerą pavyzdį e, ir būtent šioje srityje, išmatuojamų rezultatų srityje, nes čia mes galime įrodyti ir parodyti, ką realiai darome siekdami tikslų. Manau, kad tai e, labai daug reikštų politikams kitose pasaulio valstybėse, jeigu mes pademonstruotumėme, kad turime konkrečius išmatavimus ir jeigu, jeigu parodytumėme, kokias matavimo technologijas e, naudojame. Ir taip pat manau, kad pranešėjas yra pateikęs tikrai gerą projektą, jisai teisingai sakė, jog tai yra daugiau techninis klausimas, tačiau jisai turi ir didžiulę reikšmę, kadangi čia mes kalbame apie klimato kaitos politikos e, įtikimumą. E, Čia netiek e, svarbu e, mūsų sprendimų reikšmingumas ar didžiulės ambicijos, jeigu negalime parodyti, kad e, prisimtus tikslus galime įgyvendinti, realiai įgyvendinti, ar bent jau einame tuo keliu. Tai yra svarbus techninio pobūdžio pranešimas. Ir kaip šešėlinė pranešėja, aš taip pat stengsiuosi nešti ir savo indėlį Tačiau manau, kad Bas Eckhout yra nuveikęs labai gerą pradinį darbą ir aš džiaugiuosi, kad į, šią, į, šį, klau, į šį pranešimą autorius įtraukė ir atsinaujinančios energetikos klausimą, kadangi tai yra labai svarbis rytis, nes įvairūs faktai ir informacija ir duomenys gali parodyti, ko mes esame pasiekę šioje srityje. Taip pat labai svarbus yra ir jūrų transporto aspektas. Uh, mes vis dar esame e, Tarptautinės jūro organizacijos e, sprendimo dėl mm, sieros emisijų įgyvendinimo etape, kadangi Šiame sektoriuje yra naudojamas būtent siera, e, sieros sudėtyje turintis kūras ir dėl to labai svarbu turėti sistemą, pagal kurią būtų galima įvertinti e, mūsų įsipareigojimų įgyvendinimo rezultatus. Ir be abejo, kad viskas nebūtų pernelyg e, sudėtinga, mums reikia stengtis ieškoti kuo paprastesnių sprendimų ir susitelkti svarbiausius, būtiniausius dalykus, į išmatuojamus dalykus ir nesivelti į jokias e, nesminės e, detalės. Viskas turi būti, e, viskas, ko mes pasiekėme, turi būti pademonstruota, kiek manoma, paprasčiau ir aiškiau, nes tai yra ir mūsų rinkėjų labui. E, Ačiū. Kitas kalbės ponas Kris Deivis, šešėlinis pranešėjas, po to kiti kalbėtojai. Yeah, Dėkoju, ponė pirmininkė, pritariu anksčiau sakytoms pastaboms. Svarbu, kad turima informacija būtų kruopšiai surinkta, patikima, kad nebūtų uh, aptaki, kad nebūtų sukčiavimo atveju. Visą tai yra labai svarbu, jeigu norime atrodyti patikimai, kai vyks dėrybos pasaulinėje arenoje, kai vyks dėrybos tarp valstybių narių ir kai vyks operacijos derantis dėl prekybos taršos emisijomis. Remiu komisijos siūlymą ir turiu dar šiokį tokį klausimą. Aš kaip ir ponia Gardinį norėčiau iškelti duplika, e, dubliavimo ir biurokratijos klausimą. E, pranešėjas išsakė savo nuomonę ir aš galvoju štai kaip, jeigu komisija turi teisę teikti teisėkuros iniciatyvą, galbūt būtų galima nenumatyti tokių nuostatų, kurios, e, kur pasakyta, kad reikia daugybę ataskaitų pateikti dėl klimato kaitos E, klimato kaitos ir čia atsidaro visa Pandoro skrinė ir parlamentarai gali prirašyti visą pageidavimų sąrašą, ką dar reikėtų nuveikti šią linkmę. Tiesiog pranešėjų iniciatyvą remčiau, tačiau biurokratijai reikėtų šersti kelią. 18 pakeitime, pavyzdžiui, yra sakoma, kad e, turime e, teikti informaciją apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Na taip, tiesiog Man atrodo, ta procedūra juk egzistuoja kitur. Na, jeigu tokios nėra, be abejo, remiu pranešėjų iniciatyvą. Tik čia norėčiau irgi užtikrinti, ar tai nėra veiklos dubliavimo elementas. Dvidešimt dvidešimt. strategijos dalykai. Čia yra kalbama apie jūrų transporto emisijas. Ir, pavyzdžiui, ar reikia numatyti skaičius, koks būtų greitis laivų keliaujančių tarp atskirų uostų. Na, nežinau, ar tai yra reikalinga. O kas parengs informaciją šiuo klausimu? Ar čia yra teisingas siūlymas, ar reikalingas? Vėlgi, kad neatsirastų nereikalingos biurokratinės naštos, jos reiktų kuo mažiau. 26 pakeitimas. Pranešėjas čia nori, kad valstybės narės uh, inform, teiktų informaciją apie valstybės narės veiksmų dėrimą su ekonominio efektyvumo principu siekiant ES ilgalaikių klimato tikslų. Manau, valstybėms narėms nebus lengva atlikti tai, kas čia prašoma, nes uh, valstybės narės jau turėjo tai atlikti, tačiau nežinau, ar kas galėtų pasakyti prieš tai ir čia būtų gerai išgirsti komisijos nuomonę. Természetesen a bizottság véleményét is meg fogjuk ismerni. Žinoma, mes išklausysime ir komisijos, tačiau prieš tai dar trys kolegos nori pasisakyti norėčiau sužinoti, ar dar kas nors prašys žodžio. Nes jeigu taip, tuomet reikės e, priboti kalbėjimo laiką. Pirmiausia, suteikiu žodį ponui Prodi, po to panegušė. Grazie, prezidentė. Ačiū, ponia pirmininkė. Žinoma, lab, tai yra labai svarbus mūsų svarstumas dokumentas. Ecco, però vorrei ehm, sottolineare. Ehm... Taigi, klimatinė politika turi būti grindžiama patikimais e, duomenimis, tai yra akivaizdu, aš norėjau pasakyti, kad būtina atnaujinti instrumentus. Turiu mm, galvoje e, GMS e, satelitus, Global Monitoring Tai yra detalius duomenys galintys pateikti palydovai visai e, planetai, galima labai tiksliai išsiaiškinti dėka šių iš palydovo perduodamų duomenų, kas vyksta su emisijomis. Tai yra patikimi duomenys, labai išsamus duomenys. Ir e, jie atspindi visas, iš, visus išmetalus, visas, visas dujas šiltnamio efektą sukeliančias. Šie e, duomenys, e, e, jų rinkimas turėtų būti įrašytas į ES balansą, tai neturi priklausyti vieno ES valstybių narių. Jeigu norime turėti išsamius duomenis, E, dėl šiltnamio efektą sukeliančių, apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas, tai tą būtina padaryti. Netgi galima nustatyti mišinius šių duomenų pagalba. Norėčiau atkreipti komisijos dėmesį į tai, kad turime labai reikalinga infrastruktūra. Tiksliau, mums reikia tokios infrastruktūros, jeigu norime susidaryti išsamų vaizdą. Kai viskas bus įdėkta, valstybėms narėms sunkumų liks mažiau, kadangi jau turėsime specialius biurus ir tada galėsime atlikti atitinkam, atitinkamus palyginimus, galėsime lyginti valstybių narių duomenis tarpusavį ir netgi tarpusavį galėsime lyginti visų pasaulio valstybių duomenis. Labai ačiū. Dabar. Ponas Zėba, ačiū ponė pirmininkė. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Felicitė. Euh, Dėkoju, ponas Košė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui, darbas puiku, puikiai atliktas ir norėčiau prisijungti prie užduotų klausimų dėl suderinamumo, dėl vientisumo, to, ką mes norime padaryti Europoje ir to, kas yra padaryta tartautiniu lygmeniu. Tikrai nereikia visko dar labiau komplikuoti, kuo paprasčiau, tuo geriau ir tuo patikimiau. Klausimą skiriu ir pranešėjai, ir komisijai. Komisija be jokios abejonės pasisakys. Turime tokią, na, sakykime, suverenumo problemą, nes kai kurios šalys ne Europos Sąjungoje, nes Europos Sąjungoje valstybės narės yra pripratusios savo suverenitetus, nacionalinius suverenitetus perduoti sąjungai. E, tokioms organizacijoms kaip sąjunga, kaip komisija, kurios stebi ES valstybės, mums tai yra visiškai normalu. Tačiau yra ir kitokių e, šalių, kurios nutolusios labiau į rytus, tai joms neprimtina, kad e, emisijų klausimas būtų sprendžiamas kaž, kažkaip kitaip. E, kai kurios šalis vakarų. Patinka. Ir dar viena problema yra. Ne vieną kartą dalyvavau klimato kopuose. E, buvo atliekama moksliniai pranešimai, kiekviena valstybė iš ES E, pateikia savo duomenys iš duomenų bazės, tikėkime, kad tie duomenys teisingi, teisingi. Tačiau e, kopas yra tikras politinis turgus, ten vyksta politinis dėrėjimasis. E, susitinka valstybių ir vyriausybių vadovai, jie kalbasi tarpusavyje, sakykime, apie tai, kad norėtų pasirašyti deklaraciją, kaip kad Kopenhagoje, kartu Kyoto protokolo kai kuriuos elementus aptarti, aptarti. Bet pasirašysime tik su ta sąlyga, jeigu skirsite papildomas kvotas, sakykime, 150 tūkstančių kvotų. Rusijos toks atvejis buvo. Situacija, e, situacija anksčiau buvo netokia kaip šiandieną. E, ir nepaisant mūsų to mokslinio e, E, e, tikslumo vis tik tais ir griežtumo vis tik tais lemia viską politinis dėrėjimasis. Labai sunku tą procesą vesti. Kartais ES netgi patarti sunku toms valstybėms, kurios e, netgi tos valstybėms, kurios yra ratifikavusios Kyoto protokolus. Elnézést az előbb kis kalamajkáért, de Atsiprašau, buvo nedidelis susipratimas. Dabar, dabar poniui Zėberiu suteikiu žodį. Aš suprantu, visiškai suprantu jūs, atleiskite, aš irgi painiojusi su vardais, negaliu ištarti ir panašiai. E, Pono Eku pateiktas pranešimas yra labai ambicingas ir manau, kad netgi viršyje tikslus, Bet kiek aš jį pažįstu, tai, yra, tai manęs nestebina, jis yra labai ambicingas politikas, dinamiškas politikas, netgi mano nuomonė per nelik dinamiškas. Nes pagrindinis dalykas turėtų būti mūsų pastangos suderinti mūsų stebėsino sistemą su tarptautinėmis e, pastangomis. Žinoma, mes turime sukurti kažkokį tai e, svarų regionį modelį, tačiau reikėtų galvoti ir apie kažkokius e, rėmus, apribojimus, kad žinotume, kokio, kokiose, kokioje srityje mums iš vis judėti. Uh, Ir juk e, turime galvoti, turėti omenyje žmonės, konkrečius žmonės, kurie gali tiesiog pasimesti toje e, informacijos jūroje. Ir aiškiai suvokti tikslus turime, kadangi pranešimas yra pernelyg detalizuotas, ypač įtraukiama, siri, įtraukiamos tokios rytis, kurios nėra būtinai. E, e tos rytis, kurios turėtų čia apskritai būti toje temoje. Ypač kai kalbame apie gairių planą iki 2050 metų, mūsų priimti sprendimai dabar yra kiek kitokie ir mes nekalbėjome apie konkrečius tikslus. Aš manau, kad šie dalykai neturi būti įtraukti į tokio pobūdžio pranešimą. Aišku, aš matau, kad į šį pranešimą yra įtraukti visi tikslai ir bet visos intencijos, kurios yra labai svarbios žaliesiems, tačiau tai nėra šio pranešimo e, svarstymo objektas. Ir aš be to abejoju, ar tai, kas čia surašyta, tiek, kiek visko prirašyta, bus e, atitinkamai įgyvendinta, e, juo labiau viso to reikalaujant ir iš savo partnerių e, tarptautinėje arenoje. Ja. Taigi tai yra dalykai, ne tiek dalykai, kurių mes norim, čia ne kalėdos, mes turime galvoti apie tai, kas yra realu pasiekti, turime stovėti dviem kojom ant žemės. Ir čia kalbama apie privačius finansavimo šaltinius ketvirtame pakeitimo pasiūlyme, e, siekiant, taigi privatus finansavimas, siekiant spręsti su klimato kaita susijusius e, klausimus. Tai yra dalykai, kurių, kurie tiesiog nerealistiški. Aš norėčiau, kad mes visi šios dalykus vertintume labai atsargiai, protingai, išmintingai. E, Taip pat ir jūrų transportas čia yra toks elementas, kuris neturėtų būti įtrauktas. E, čia mes net, e, kaip bendryje dar net neturime vieningos nuomonės, juristinės nuomonės ir atitinkamų sprendimų. Taigi reikia stengtis e, šį pranešimą šiek tiek nuleisti ant žemės. Atsiprašau, kad negalėsiu sulaukti komisijos atsakymų ir, ir e, kadangi e, susitiksiu su komisaru Potočniku, noriu išklausyti jo, dėl to norėčiau paprašyti man pateikti, atsiųsti raštiškus komisijos atsakymus. Dėkoju. <clears throat> Nem jelezte más eh, képviselőtársunk a hozzászólási szándékot. Daugiau nėra norinčių kalbėti iš komiteto narių pusės, tačiau vis tiek dėl visako paklausiu, bet atrodo, kad tikrai niekas neprašo žodžio. Buvo pateikta tikrai nemažai klausimų komisijai. Ir ponas direktorius Rumetski atsakys. So thank you, thank you very much for giving me the word and inviting. Dėkoju, kad pakvietėte mane į savo posėdį. Ačiū komitetui. Išgirdau daug nuomonių, kurios visos remia komisijos siūlymą. Turėčiau ko gero pradėti kaip ir pranešėjas, pasakydamas, kad čia mes kalbame apie kažkokį naują teisės aktą, kuris būtų pernelyg komplikuotas. Ne, mes tiesiog atliekam uh, nuo 92 metų stebėjimo ir ataskaitų teikimo darbą. Taigi 20 metų siekia mūsų patirtis stebėsenos rytyje ir kartkartėmis mes stengiamės tą stebėjimo sistemą pagerinti. Po Kyoto protokolo pasirašymo ta sistema buvo įdėkta, o dabar štai antrą kartą bandom ją pagerinti, nes pereiname prie naujų dalykų. Ir tie 2013 metai priemėm Europos Sąjungos teisės aktus prieš keletą metų energetikos ir klimato paketą, tai kai prireikė pakeisti kai kuriuos straipsnius. Dėl to tai reikalinga. Antra, tarptautiniu lygmeniu mes pasiekėm sutarimą, kad reikia gerinti e, ataskaitų teikimo stebėsenos mechanizmą. Ilgus metus vyko diskusijos nuo 2007 metų barėje ir paskui darybos sėkmingai užsibaigė Durbane pernai. Dar vyko diskusijos Kankūne, tad e, matome, kad reikia šį beitą pakeisti teisės aktuose. Taip pat turime ES 2020 strategiją. Ten taip pat numatyti ataskaitų teikimų tikslai ir tam tikros taisyklės, kurios turi būti perkeltos nacionalinės teisės aktus. Mes Europos komisijoje e, Norime, kad niekas valstybėse narėse dėl to nepatirtų papildomos naštos. Dėl to mes atlikome labai detalų poveikio vertinimą, norėjom pasižiūrėti, kiek kainuos tų visų pas, pakeitimų gyvendinimas. Ir tie papildomi kaštai nėra labai didžiuliai. Valstybės narės su jais nesunkiai susidoros parodė štai mūsų apžvalga. Kai kuriais atvejais duomenys jau ir taip yra renkami valstybėse narėse, valstybės jos turi, pavyzdžiui, kad dėl finansinės paramos besivystančioms valstybėms. Tačiau dabar apie tai irgi reikės atsiskaityti Europos Sąjungai, o ne tik um, EBPO. Tai yra va toks pasikeitimas. Europos Sąjunga yra e, Kyoto protokolo pasirašytoje ir PSO narė, tad svarbu pabrėžti, kad mes kaip ES turime tarptautinių lygmenių teikti savo ataskaitas, o tam mums reikia valstybių narių ataskaitų, kad mes galėtume tarptautinių lygmenių atsiskaityti. Taigi mes iš tikrųjų stengiamės, kad nebūtų jokio dubliavimo, kad jo būtų išvengta stebėsenos mechanizme mes dėl to ir nekalbame apie atsinaudančių energijos išteklių naudojimo stebėjimą, nes apie tai yra kalbama kitose teisiniuose dokumentuose. Ir čia mes dėl to savo siūlyme apie tai nekalbame. Antras klausimas buvo susijęs su jūrų transportu. Diskusija šiuo klausimu tebe vyksta komisijoje. Mes darome poveikio įvertinimą, siekiant išsiaiškinti, kokias nuostatas būtų ir taisyklės išmintinga numatyti jūrų transportui, ką tiksliai reikėtų stebėti, kokius reikalavimus čia numatyti. Mes jau kalbame apie šį mechanizmą, sakydami, kad kartais galbūt reikėtų dėl jūrų transporto teikti vienokias ar kitokias ataskaitas dėl atskirų dalykų. Tačiau bus dėl to apsispręsta vėliau, kai apsispręsime dėl pirminių teisės aktų tarp parlamento ir tarybos. Dar vienas svarbus dalykas yra štai koks daug įvairių detalių bus pateikta, daug tikslių skaičių ir taip toliau ir panašiai. Reikės pasitelkti deleguotosius aktus šiai procedūrai. Visa tai bus tie dalykai, kurie bus naudojami stebėsenos mechanizmui, už, mechanizmų veikimų užtikrinti. Ir aš manau, kad tarptautinių lygmenių mes Net neturime tai teikti visų e, detalių. Tarpsime, teisės akte nebus išdėstytos visos inf reikalingos informacijos detalės. Reikės atsiskaityti dėl finansinių srautų ir tai, kokia, yra, dėl to, kokią paramą mes teikėme besivystančiom šalims. Dėl to dar turės vykti diskusijos. ir tai bus numatyta vėliau deleguotojų aktų pagalba. Priešingų atveju reikėtų vėl grįžti į parlamentą po kokiu metu kitų ir teikti sebėsenos mechanizmo naujus pakeitimus, o tai būtų, kaip žinia, ne pats išmintingiausias jūsų laiko panaudojimas. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl dėl to, apie ką galėtume pasakyti, kad dėl to buvo paskelbtas komuti, komisijos komunikatas. Dėl to sprendimo dar nėra galutinio priimta. Mes kalbame apie ataskaitų teikimą ir nuorodas atskiras. Šiuo klausimų galėčiau pasakyti štai ką. Čia mes kalbame šiemet dar apie metinės ataskaitas. Mes žvelgiame į ateitį, į tuos projektus ir žiūrime, dėl ko buvo susitarta, kas buvo nuspręsta. Durbano energetikos paketas yra svarbus dokumentas ir mums svarbu pasižiūrėti, ką tais metruoju įsipareigojimų laikotarpio po Kioto sustarimų pasirašymo iki 20 metų. Ir čia mes kalbame apie valstybės narės, apie jų planus. Mums svarbu, kad valstybės narės pateiktų siūlymus metiniams veiksmams, kad matytume, kas yra daroma. Tai yra naudinga siekiant atlikti stebėseną ir tiesiog norint pasižiūrėti, ką veikia valstybės narės mūsų aptariamoje srityje. Buvo iškeltas dar vienas klausimas. E, dėl valstybių teikiamos informacijos. Tai yra sudėtinga pakankamai sritis. Mes turime tam tikras taisyklės susijusias su kokybės užtikrinimu. Tai yra tam tikros taisyklės veikiačios tarptautinių lygmenių. Ir ta, tas patikras atlikti turime mes. Be to, mes taip pat turėsime peržiūrėti atitinkam nuostatas, kad jos dėrėtų su jungtinių tautų klimato kaitos konvencijos nuostatomis. Tie inventorių duomenys turi būti aiškus ir kokybiškai pateikti. Europos aplinkosaugos agentūra ir nacionalinės administracijos struktūros turi bendratarpiauti, nes Mes esame prisimę būtent tokius tarptautinius įsipareigomus teikti aiškius duomenis. Tai štai. Manau, kad viską, kas yra susiję su stebėsenos mechanizmu, būsime aptarę. Yra dar dvi papildomos priemonės. Ir ponas Prodis išsakė savo nuomonę taip pat dėl GMES e, e palidovo aplinkos stebėjimui. Komisija remia šios siūlymus, tačiau yra ir kitoks būdas likti stebėseną. E, reikėtų ne iš apačios į viršų renkti inventorių duomenys, bet iš viršaus į apačią. Tačiau dar tarptautinių lygmenių dėl to nesusitarta. Tačiau Be abejo, tai gali būti šaltinis papildomą informaciją rinkti. Valstybės narės ir komisija turi apsispręsti, ar bus dirbama pagal šį metodą. Tačiau tam reikalingas dar teisės aktas, dėl kurio būtų tariamas. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėjau pasakyti, būtų toks suverenumo perdavimo aspektas. Manau, kad jūs turite prie save teisės aktą ir ten neprašoma jokio e, suverenumo perdavimo iš valstybių narių Europos Sąjungai. Valstybės narės yra prašomos Europos Sąjungai teikti ataskaitas. Tik tiek. Tai nėra suverenumo perdavimas. Suverenumo klausimas paprastai visada keliamas, kai tenka atlikti stebėsiną, siekiant išsiaiškinti, kokius duomenys jūs pateikėte, kiek skaidrus yra ties duomenys ir panašiai. O čia yra siekiama užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Jis turi būti toks, kaip susitarta buvo tarptautiniuose forumuose ir kaip numatyta teisės aktuose ES. Taigi šis teisės aktas turi tikslą tik vieną, kad bus teigiamos ataskaitos, kad galėsime atlikti stebėseną ir kontrolę, e, nes tai yra būtina egzistuojančių teisės aktų įgyvendinimui. Tai štai. Tiek norėjau pasakyti, lauksiu nekantriai kitų diskusijų artimiausiomis savaitėmis ir tikiuosi, kad galėsime netrukus pasiekti sutarimą šiuo klausimu ir 13 sausis yra jau netiek toli, tas susitarimo reikėtų greičiau. Én is megköszönöm igazgató úrnak a részlet. Dėkoju ponui generaliniam direktoriui už tokią išsamų atsakymą. Yra dar vienas kolega norintis pasisakyti. Tai yra pranešėjas, kuris norėtų atsakyti į visas reakcijas ir pasisakymus. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms, mano šešėliniams pranešėjams už komentarus. E, tai ko aš išmokau iš jūsų pasakymų, tai yra, kad politikas gali būti e, dinamiškas, ne, ne, ne, dinamiškumui nėra ribų ir aš dėkoju panu Zieberiu už jo pastabas, nes ES lygmenių mums to dinamiškumo reikia. E, norėčiau pereiti prie komentarų labai laukiu būsimo bendradarbiavimo su kolegomis šešėliniais pranešėjais, rengiant kompromisinius pakeitimus. Tačiau noriu pabrėžti, kad mes, ES, valstybės narės atskirai, esame įsipareigoję e, mažai CO2 išmetančios e, ekonomikos e, planus, kūrimo planus įgyvendinti. Ir mes prašome, kad valstybės narės teiktų informaciją informacija ir tai yra reikalavimas visiškai logiškas, mes neprašome per nelik daug. Ir žvelgiant į gairias dėl mažai CO2 išven, išmetančių technologijų, kuri, kuri parengė komisija ir tuos planus, kuriuos parengė valstybės narės, e, tuomet manau, kad yra logiška juos minėti savo pranešime ir aš nesuprantu, kodėl ponas Zėberis man dėl to priekaištauja. Dėl atsinaujančių e- e- e- šaltinių ir jų naudojimo efektyvumo. E, mastu mes iš tiesų nenorime pernelyg didelės biurokratinės naštos ir panašiai, bet mes nekalbame apie biurokratiją, mes kalbame apie duomenis, kurie bet kokiu atveju jau egzistuoja. Dalykas tik tai yra tas, kad e, ta informacija turėtų apimti didesnį, e, didesnį didesnės rytį, plačiau, būti plačiau apimanti ir tai mes norime laikytis tokio harmoningo požiūrio. požiūro. Aš nelabai suprantu, kodėl generalinis direktoratas, sprendžiantis klimato kaitos klausimus, nori apsiriboti vien tik tai tais dalykais. Aš norėčiau prašyti informacijos apie viską, apie atsinaujinančias energijos šaltinius, jų naudojimą ir kad tai vyktų harmoningai, suderintai tarpusavyje. Dėl laivų, transporto. Mums reikia daug informacijos, kad būtume tikri, jog kad kažką galime keisti šiame sektoriuje. Ir remiantis įvairiomis tek, e, mokslinėmis išvadomis mes galime matyti tam tikrus rodiklius, kurie, anot mokslininkų, yra labai svarbus siekiant įvertinti šio sektoriaus įtaką. Ir aš Tuo nei kiek nebejoju, tokių rodiklių reikia, jeigu mes norime toliau plėtoti jūrų trans, e, savo veiksmus jūrų transporto kontrolės rytyje. Mes taip be abejo nesiekiame e, kišti komisijai pagalių į ratus, plėtojant savo e, pasiūlymus ir teikiant savo būsimus pasiūlymus šioje srityje. E, Dėl teisės aktų, kurie keičia jau egzistuojančius, e, stebėsenos rytyje, o stebėsena vyksta jau ilgiau nei 20 metų, Mes iš tiesų niekaip nereikalaujame valstybių narių perduoti ES savo suvereniteto, suverenumo. Mes tiesiog norime, kad viskas vyktų suderintai ir kad mes laikytumėmės griežtai mūsų tarptautinių lygmenių prisimtų įsipareigojimų. Tai nereiškia papildomos naštos, tiesiog E, tai, ką darome, turi vykti suderintai, kad ES galėtų veiksmingai, efektyviai veikti tarptautinėje arenoje. Tai pasakytina yra apie informaciją teikiamą apie jūrų transportą. Buvo pateikta klausimų iš Kriso, e, buvo e, išreikšta ir parama man, tad mums reikia stengtis, kad parlamentas galų gale suformuluotų labai aiškę poziciją ir surastų derinį, gerą derinį tarp geros informacijos, išvengiant per didelio biurokratijos, per nelik didelės biurokratijos. Tačiau e, tiek siekiant užtikrinti, kad būtų teikiama visokiojopa informacija e, kad laikytumėmės įsipareigojimų, kurių prisėmėme tarptautinėje arenoje, pažvelkime į konkūno susitarimą. Ir aš stengiuosi padėti tą daryti harmoningai, suderintai, nesukuriant papildomų išlaidų ir tą darysiu padedama šešėlinių pranešėjų. Aš manau, kad tai yra ne pirmas kartas, kai Europos parlamentas prašo komisijos rodyti didesnį ambicingumą ir diskutuoti ir su kitais generaliniais direktoratais, ne vien tik tai klimato kaitos direktoratu. Tik taip mūsų politika e, taps tikrai veiksminga ir kokybiška. Dėkoju. Pirmininkas, aš taip pat dėkoju ir mėlyje kolegos. Noriu Jums palinkėti visokiojo pasiekmės, toliau dirbant, ypač ties šio pranešimu, kad viskas būtų ypač sėkminga, norėčiau iš karto paskelbti terminus, pateikimų, pakeitimų pateikimo yra kovo 28 kovo. Ir po to balandžio mėnesį bus balsavimas ir greičiausiai galutinis balsavimas įvyks Liepos mėnesio plenarinėje sesijoje prieš vasaros atostogas. Kiti posėdžiai įvyks greičiausiai balandžio 25 ar 26 dienomis, tai yra po Velykų. O iki tol e, linkiu visiems sėkmės dirbant ir gero poilsio. Viso geriausio.